pirmininkas pateiks pirmą pareiškimą po to, kai buvo e, išrinkta ši Europos parlamento kadencija. Labai retai e, e, laukiama, laukiamas šitoks pranešimas su tokia didžiulė įtampa ir nekantrumu kaip šį kartą. Ir mes tikrai šiandien galime didžiuotis, kad galėsime išgirsti Europos komisijos pirmininko pranešimą apie padėtį ES, Europos Sąjungoje. Ir šiandien Europos parlamentas e, supranta, kad mūsų laukia didžiuliai iššūkiai, norint susidoroti su didžiuliais pabėgėlių srautais, sunkia ekonominė padėtimi kai kuriuose ES valstybėse narėse prie mūsų durų vyksta karai. Tai yra dar vienas didžiulis iššūkis. Mes turime padėti e, nutraukti tuos karus. Diskusijos apie ES padėtį e, susijusi ir su e, ryšiais, darbiniais ryšiais tarp Europos parlamento ir Europos komisijos. ES institucijos e, turi veikti iš vien ir parodyti, kad ES institucijos gali kartu įveikti kylančius iššūkius. Jean-Claude Juncker šiandien ryte pirmą kartą, eidamas Europos komisijos pirmininko pareigas, pateiks pranešimą apie ES padėtį. Gerbiamas e, e, pirmininkė Juncker, suteikiu Jums žodį ir prašau pateikti pasiūlymus e, Europos Sąjungai. E, jūs tuos pasiūlymus galite pateikti čia, Europos parlamente, Europos demokratijos lopšyje. Prašom žodis jums. Gerbiamas e, Europos parlamento pirmininkė, tarybos pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Man teko maloni pareiga, tiksliau, ne pareiga, o tikras malonumas, kaip Europos komisijos pirmininkui pirmą kartą per mano trumpą gyvenimą pateikti e, pranešimą apie tai, kokia yra padėtis Europos Sąjungoje. Kaip Luksemburgo ministras pirmininkas, aš dažnai, gal kokį 20 kartų teikiau pranešimus apie tai, kokia yra padėtis šalyje. Dažnai nuomonės apie padėtį ir išsiskiria, bet pirmą kartą e, apibendrinau padėtį ES Europos Sąjungoje, e, Europos parlamente. Tikrai pasistengsiu viską apibendrinti. Šis pranešimas yra teikiamas atsižvelgiant į susitarimą e, tarp Europos parlamento ir Europos e, komisijos. Na ir pagal tą susitarimą Europos komisijos pirmininkas rugsėjo pradžioje e, turi atvykti į Europos parlamentą ir papasakoti, kas įvyko per praėjusius metus, kas buvo nuveikta per praėjusius metus ir e, kas mūsų laukia per ateinančius mėnesius. E, reikėtų pakalbėti apie E, būsimus Europos komisijos darbo e, prioritetus ir ES prioritetus. Ir būtent šiuo tikslu Europos parlamento pirmininkas Martin Schulz ir Luksemburgo e, ministras pirmininkas jau gavo Europos komisijos prioritetus raštu. Aš tikiuosi, kad e, tą laišką gavo ir Europos parlamentas. Ir tame laiške yra įvardinti ir svarbiausi dešimt prioritetų, e, kurių e, sieks Europos komisija savo darbe. Šiandien aš išsamei neaptarinėsiu visų tų prioritetų, Nors gal tai ir nelabai mandagu, bet aš jūs paraginčiau paskaityti tą dokumentą, kurį atsintė Europos komisija. Jį pasirašiau ir aš, ir Europos komisijos pirmininko pavaduotojas Franz Timmermans. Taip pat ir yra ir lydinčiųjų dokumentų pridėtų prie Europos komisijos laiško. Ir tose dokumentuose bandoma viską plačiau paaiškinti. Aš esu pirmas Europos komisijos pirmininkas, kuris ne kažkokiais aplinkeliais, o tiesiogiai buvo išrinktas pritarus Europos parlamentui. Aš nuo pat pradžių, nuo praėjusių metų Liepos 14 dienos, kai pirmą kartą pasisakiau Europos parlamente, uh, Visą laiką sakiau, kad e, mano vadovaujama Europos komisija bus politinė komisija. Ir Europos komisijos pirmininkas laikysis procedūrinių demokratinių procesų ir procedūrų. Sakydamas politinis E, turiuomenį šį žodį e, loginę prasme. Man nepatinka prancūziškas išsireiškimas, kad mes esame politikai. Ne, jūs, mes ir aš, mes esame politiko žmonės. Taigi, sakydamas e, politinis, neturiu meni, kad mes norime viską politizuoti bet noriu pabrėžti, kad esu tvirtai įsitikinęs, kad dabar nėra įprastinių aplinkybių. Dabar e, aplinkybės nėra įprastinės. Ir net jeigu aš ir nelabai dažnai miniu žodžių, žodį socialinis, aš e, tikrai labai dažnai visą tai turiu omeny, kalbėdamas ir apie biudžeto ir ekonominius reikalus. Dabar nėra laikas gražioms kalboms, dabar atėjo laikas e, imtis garbingų veiksmų. Taigi savo pasisakymę aš kalbėsiu apie labai svarbius klausimus, svarbius dalykus, su kuriais dabar susiduria ES, būtent tam ir skirsiu daugiausia dėmesio. Nenorėčiau būti pesimistas, bet galiu pasakyti, kad dabartinė padėtis ES nėra itin gera. Dabar nepakanka kalbėti apie ES veikimo sutartis ir tai, kas ten parašyta. Galiu pasakyti tie, kad dabartinė ES padėtis nėra gera. ES trūksta Europos ir šioje ES trūksta sąjungos. Mes tam norėtumėm padaryti galą. Ir mes turime tam padaryti galą dabar suvienyje jėgas. Būtent tokį mandatą mes gavome iš ES piliečių ir būtent tokį mandatą mes gavome iš Europos parlamento. Nežinau, ką jūs turite omenyje, kai yra sakoma Europos Sąjunga. Kalbėtas reaguoja į replikas. Jūs galite mane kartais pertraukti, tačiau kas kart aš nereaguosiu į tai, ką jūs šaukėte. Nes tai, ką jūs sakote, yra beverčiai dalykai. mr president Pone pirmininkė, ponios ir ponai, nesvarbu, kokios būtų veiklos programos ar teisėkuros darbo tvarkės, pirmasis prioritetas šiandieną yra ir turi būti pabėgėlių krizės sprendimas. Nuo pat metų pradžios 500 tūkstančių, beveik 500 tūkstančių žmonių atvyko į Europą. Dauguma jų bėga iš Sirijos – iš islamo valstybės veikiančios Libijoje, teroro ir taip pat diktatūros Eritrėjoje. Dauguma Graikija 200 tūkstančių turi pabėgėlių, Vengrijoje mažiau nei 150 tūkstančių, Italijoje jų yra apie 120 tūkstančių. Skaičiai iš ties yra įspūdingi. Kai kuriems tie skaičiai yra bauginantis – Tačiau dabar nėra tinkamas momentas bijoti, gazdintis. Atėjo laikas priimti drąsius, ryštingus, vieningus sprendimus ES ir valstybėse narėse bei ES institucijose. Pats svarbiausias ir skubiausias reikalas prieš visus kitus dalykus pirmiausia yra humaniškumo žmogiškojo orumo reikalas Europai tai taip pat yra ir istorinio sažiningumo momentas. Mes, europiečiai, juk esame čia visi europiečiai. Taip. Kągi, Aš atkreipsiu dėmesį tai, kad jūs manote, jog jūs nesate e, europietis. Dabar nėra tinkamas momentas bijoti, pasiduoti baimiai. Atėjo laikas išlikti žmogiškiems ir iš, išsaugoti žmogiškai orumą. Aš prieš man, mane pertraukiant maniau, kad mes visi esame europiečiai ir visi turime prisiminti, kad Europa yra žemynas, kur visi kažkada esame buvę pabėgėliais. Mūsų bendroji istorija yra pažymėta milijonų europiečių, kurie bėgo nuo religinio ar politinio persekiojimo, nuo karo, nuo diktatūrų, nuo opresijos ir priespaudos. 17 amžiuje buvo bėgančių iš Prancūzijos, žydai, sinti, romai, daugelis kitų bėgo iš Vokietijos, per nacių terorą praeito šimtmečio, ketvirtajame, penktajame dešimtmečio, dešimtmečiuose taip pat. Ispanai bėgo iš pietų Prancūzijos pabėgėlių stovyklų, ketvirtajame dešimtmetyje bėgo nuo, Ispanai bėgo nuo pilietinio karo. Vengrai bėgo į Austriją, kitur, visur Europoje buvo daug pabėgėlių. Po to, kai buvo sukilta prieš sovietų priespaudą 66 metais, 56 metais Slovakai, Čekai bėgo, ieškojo prieglopščio kitose šalyse, įskaitant ir manąją šalį, po to, kai buvo 68 metais numalšintas Prahos pavasaris. Šimtai tūkstančių bėgo iš namų, taip pat ir vykstant karo Jugoslavijoje. Tai buvo praeito šimtmečio pabaigoje. Tai nebuvo prieš daug šimtų metų, tai buvo paskutinis 20-ojo amžiaus dešimtmetis. Ar mes tai pamiršome? Ar mes pamiršome, kad dėl kokių priežasčių McDonald's pavardę turinčių žmonių yra daugiau Amerikoje nei Škotijoje. Tam matyt yra priežastis, kodėl O'Neill's ir Murphy's pavardės Junktinėse Amerikos, Amerikos valstijose yra populiaresnės nei, tarkim, dabar Airijoje. Ar mes pamiršome, kad 20 milijonų žmonių, 20 milijonų Lenkų kilmės žmonių gyvena už Lenkijos ribų dėl ekonominės, politinės migracijos po to, kai buvo priverstiniai vežimai, depresijos, per, trėmimai ir panašiai. Ar mes tikrai pamiršome, kad po antrojo pasaulinio karo 60 milijonų žmonių buvo pabėgėliai Europoje. Taip atsitiko dėl baisios europinės patirties, 1951 buvo Ženevos konvencija pasirašyta dėl pabėgėlių statuso, pagal kurią buvo sutarta suteikti pabėgėlio statusą tiems, kurie bėga nuo karo ar totalitarinės priespaudos. Mes, europiečiai, turime žinoti, kodėl pabėgėlio statuso suteikimas ir pagrindinių teisių užtikrinimas tiem žmonėms yra labai svarbu. Teisė gauti prieglopstį yra labai svarbi europinė tarptautinė vertybė, kurios mes negalime pamiršti. Aš šiame parlamente ir anksčiau kitose vietose esu teigęs, kad mes per mažai didžiuojamės europinių paveldų ir europinių projektų. Taip, nepaisant visų silpnumų, gležnumų, gležnumų ir silpnumų, kurias, kuriuos patys įsikalbame, vis tiek Europa pasaulyje yra laikoma ta vieta, kur yra surandamas prieglopstis ir Europa šiandieną yra vilties vieta, stabilumo vieta daugeliu žmonių artimuosiuose rytuose ir Afrikoje. Ir aš turiu pabrėžti, kad tai yra tai, kuo mes turime didžiuotis ir tai nėra tai, ko mes turime bijoti. Europe today, ladies and gentlemen, Šiandien Europa egzistuoja nepaisant didelių skirtumų valstybėse narėse. Ir tai yra pats, pati stipriausia sąjunga. Europa yra stipriausia žemynas. Tie, kurie kritikuoja Europos integraciją, Europos sąjungą, turi pripažinti, kad tai yra taikos vieta ir stabilumo vieta. Ir dėl to turime didžiuotis. Mes turime priemonių, kad galėtume padėti bėgantiems nuo karo, siaubo ir priespaudos. Kai kas norėtų pasakyti, viskas gerai, bet visiems padėti negalime. Tiesa, Europa negali išspręsti visų pasaulio problemų, tačiau būkime sąžiningi ir pasižiūrėkime į tai kitaip. Precedento neturintis pabėgėlių skaičius atvyksta į Europą. Tačiau tai sudaro tik 0,11 procentų ES gyventojų skaičiaus. Ir Paryžyje, Libane pabėgėliai sudaro 25 procentus. Taigi, kas mes esame tokie, kad niekada nedarėme tokių palyginimų? Būkime sąžiningi ir kalbėkime atvirai. Mūsų piliečiai nerimauja, bet pasakykime, kol yra problemų Sirijoje, ir Libijoje pabėgėlių problema neišnyks. Galime statyti sienas, galima e, kitaip bandyti išvengti to. Tačiau, jeigu tai būtumėte jūs, jeigu aplink jūs griūtų pasaulis, nėra kainos, kurią sumokėtumėte nebūtų sienos, kurios neperleptumėte, nebūtų jūros, kurios neperplauktumėte ir nebūtų sienos, kurios nepereitumėte. Ir bėgama nuo vadinamosios islamo valstybės. Ir kodėl mes nesame pasirengę padėti tiems, kurie bėga nuo vadinamosios islamo valstybės. Mes turime padėti tiem žmonėms ES teritorijoje. Pats laikas veikti ir valdyti pabėgėlių krizę. Alternatyva yra. Alternatyvos nėra. Per paskutinės savaitės buvo žiūrima į skaičius ir rodoma pirštais iš nacionalinių sostinių. Ir jeigu valstybės narės netliks savo darbo, tai komisija, kaltinama komisija, kaltinamas Europos parlamentas, kad netlieka savo darbo. Visi, na, gal ne visi, gal dauguma parlamento narių, aš, komisija, galime pykti dėl tokio žaidimo. Bet kokia nauda iš to? Niekam nepadės mūsų pyktis. Kaltinimas. Kaltinimai nepadės nei pabėgėliams, nei migrantams. Ir mėginimas kaltinti kitus yra tik ženklas, kad politikai ir politikos formuotojai nes, neįstengia susidoroti su dabartiniais įvykiais. Mums reikėtų prisiminti, kas buvo susitarta ir kas galėtų padėti išspręsti situaciją. Reikėtų pasižiūrėti, kas, kokie dokumentai yra, ka, kokia situacija yra ir judėti pirmin. Mes e, nuo nieko nepradedame, nuo pirmųjų amžiaus dešimtmečių e, komisija ir panas Baroso rengė teisės aktus dėl Europos prieglopščio sistemos ir parlamentas. Ir taryba patvirtino šios teisės aktus vieną po kito ir paskutinis teisės aktas įsigaliojo 2015 metų Liepos mėnesį, prieš du mėnesius. Europoje neturime bendrų standartų dėl to, kaip priglausti pabėgėlius, turint galvoje orumą, prieglopšio prašymus. Mes turime kriterijus ir turime nuostatas dėl to, kad žinotume, kas turi teisę prašyti prieglopščio. Tačiau šie standartai turi būti pilnai gyvendinti ir jų turi laikytis visos šalis praktiškai. Tačiau taip nėra. Prieš vasarą, ne po, komisija pradėjo 32 pažeidimo procedūras prieš valstybės narės, nes jos nevykdė to, ką buvo įsipareigojusios daryti. Mes rengiame teisės aktus, tačiau jie neįgyvendinami. Valstybės narės turi įgyvendinti bendrus ES ir nacionalinius teisės aktus. per kitas dienas bus pradėtos kitos rimtos pažydimo procedūros. Bendri prieglopščio prašymo reikalavimai yra labai svarbus, tačiau jų nepakanka, kad būtų galima įveikti dabartinę pabėgėlių krizę. Ir komisija, ir parlamentas, ir taryba pavasarį teigia, kad turime turėti išsame ES darbo tvarkę dėl migracijos. Gegužę komisija pateikė pasiūlymą ir būtų nesažininga sakyti, kad niekas nevyko. 122 gyvybės buvo išgelbėtos jūroje, mūsų pastangos patrigubėjo. Tūkstančiai gyvybių buvo išgelbėtos. Viena prarasta gyvybė yra per daug, tačiau buvo padidėjimas yra 250 procentų. Tai yra tiek daugiau yra išgelbėta gyvybių ir turime tuo didžiuotis. Valstybės narės dalyvauja bendrose Frontex operacijose Italijoje, Vengrijoje. 102 pareigūnai iš 120 iš šalių, daug sraigtasparnių, še, šeši automobiliai ir keturi transporto automobiliai buvo sutelkti. Ir tai yra tik pirmasis Europos solidarumo pavyzdys. Daug daugiau galima padaryti. Mūsų pastangos padvigubėjo kovojant su preikiautojais žmonėmis dabar sunku apeiti tris laivus. Ir žmonės yra gelbėjami, kurie plaukia laivais netinkamais plaukioti. 115 tūkstančių atvyko rūpjūčio mėnesį. Tai yra toks paskaičius kaip visais praėjusiais metais. Mums E, reikia stabilizuoti vadinamosius Balkanų maršrutus. Europos Sąjunga taip pat yra didžiausia donorė, kalbant apie pasaulinės pastangas įveikti Sirijos krizę. Buvo mobilizuota keturi, daugiau kaip 4 milijardai. Tai reiškia, jūs visi prie to prisidėjote prisidėjo ir valstybės narės teikdamos humanitarinę pagalbą, e, pagalbą pabėgėliams, taip pat ir Jord Jordanijoje, Turkijoje, Egipte. Ir šiandien mes pradėjome naujus, du naujus projektus dėl e, mokymo paslaugų 240 tūkstančių Sirijos pabėgėlių. Ir norėčiau pasidžiaugti Jordanijos, Turkijos, Libano pastangomis. Šio šalis daug skurdesnės už mus deda pastangas kurias turėtume pripažinti, įvertinti ir moralinę, ir finansinę prasme. Mes visi kartu įsipareigojome apgyvendinti apie 22 tūkstančius žmonių per kitus metus, kurie atvyks į Europą. Mes turime parodyti solidarumą su kaimynais. Suprantama, visa tai yra kuklios pastangos, per daug kuklios pastangos jeigu lygintume su Turkijos, Jordanijos ir Libano pastangomis, kurie priglaudė daugiau kaip 4 milijonus pabėgėlių iš Sirijos. Tačiau kai kurios valstybės narės visai nerodo noro ir pastangų prisidėti prie perkelimo pastangų. Ir labai greitai galėsime pateikti struktūrizuotą sistemą, kad galėtume apjungti visas Europos pastangas ir daryti tai sistemiškiau. Europa nepakankamai padarė, kalbant apie bendrą solidarumą, padedant pabėgėliams mūsų teritorijoje. Man aišku, kad tos valstybės narės, į kurias daugiausiai atvyko pabėgėlių į Italiją, Graikiją ir Vengriją, jos negali būti paliktos vienos, kad pačios susidorotų su tokiu milžinišku iššūkiu. Būtent todėl komisija pasiūlė netidėliotinas priemonės. Padarė tai gegužę, ne dabar gegužę, kad 40 tūkstančių būtų perkelti iš Italijos ir Graikijos, tai žmonės, kuriems reikalinga apsauga. Ir mes siūlome kitą neatidėliotinos pagalbos mechanizmą, kad 120 tūkstančių žmonių iš Graikijos, Italijos ir Vengrijos būtų perkelti. Ir tai reikia daryti privaloma tvarka. kreipiuosi į valstybės narės, kad patvirtintų komisijos pasiūlymą dėl netidėliotinų priemonių, dėl 160 tūkstančių pabėgėlių apgyvendinimo, kas buvo nutarta per ministrų tarybą rugsėjo 14 dieną. Tai yra 160 tūkstančių žmonių. Europiečiai turi priglausti tiek žmonių. Ir aš tikiuosi, kad šįsik visi dės pastangas. Nereikia retorikos. Reikia veiksmų. Dabar reikia veiksmų. Mes kalbame apie žmonės, ne apie skaičius. Tai žmonės, kurie atvyksta iš Sirijos ir Libijos šiandien. Taip gali nutikti Ukrainoje rytoj. Ar mes rinksimės? Ar mes atskirsime katalikus, žydus, musulmonus? Europa turėjo pakankamai blogos patirties kirstydama žmonės pagal religijas. Kai kalbame apie pabėgėlius, nėra religijos. Ponios ir ponai, artėja žiema. Ar norime, kad šeimos miegotų Budapešto geležinkelio stotyse, palapinėse per šaltas žiemos naktis? Suprantama, kad esame atsakingi už tuos, kurie dėl mano paminėtų priežasčių bėga iš savo šalies. Suprantama, vien perkelimas nepadės išspręsti problemos tiesa, kad mums reikia atskirti tuos, kuriems reikalinga apsauga ir kurie palieka savo šalį dėl kitokių priežasčių, kurie neturi teisės prašyti prieglopščio. Būtent todėl komisija siūlo sudaryti saugių kilmės šalių sąrašą. Šis sąrašas leis valstybėms narėms greičiau vykdyti prieglopšio prašymo procedūras. Saugumo prielaida tikrai turi būti taikoma visoms šalims, kurios atitinka pagrindinius kriterijus dėl ES narystės. Tai yra demokratija, teisės viršenybė ir tai turėtų būti taikoma ir visoms šalims, kurios yra vakarų Balkanuose. Tai yra tos šalys, kurios turi ša valstybių narių kandidačių statusą. Ir tai yra procedūrinis supaprastinimas – prieglopšio prašytojai iš Albanijos, Bosnijos, Hercegovinos, buvusios Jugoslavijos Respublikos, Makedonijos, Kosovo, Turkijos. Jiems neturėtų būti suteikiamas prieglopstis, tačiau reikėtų susitelkti ties tais pabėgėliais būtent iš Sirijos, kuriems reikalingas prieglopstis. Taigi saugių šalių sąrašas neatims prieglopščio prašymo teisių iš kitų šalių. Ir tai yra svarbu. Mes neneutralizuojame Ženevos konvencijos. Prieglopščio prašymas yra teisė. And the countries being on the Ir to šalis, kurios pateks į bendrąją saugių šalių sąrašą, turi žinoti, kad jeigu jos bus išimtos iš to sąrašo dėl to, kad, tarkim, pagrės teisės nebus užtikrinamos toje šalyje, tuomet tos šalys praranda galimybę įstoti į Europos Sąjungą. Šie du dalykai yra tarpusavėje susiję. Saugus sąrašas taip, tačiau atėjo laikas pasiruošti fundamentaliems pokyčiams, kalbant apie tai, kaip mes tvarkome prieglopšio prašytojų prašymus. Turime į Dublino sistemą, pagal kurią prieglopšio prašymai turi būti traktuojami pirmoje įvažiavimo šalyje. Mums reikia daugiau Europos prieglopšio politikoje, mums reikia daugiau sąjungos pabėgėlių politikoje tikroji pabėgėlių ir prieglopščio politika Europoje turi būti pagrįsta solidarumu, nustatant taisyklės ir formuojant politiką. Dėl to šiandieną komisija taip pat siūlo ir nuolatinį perskirstimo mechanizmą. Tai yra nuolatinis mechanizmas, kuris leis mums kovoti su krizės situacijomis ir reaguoti jas greičiau ateityje. Greičiau ateityje tai reiškia greičiau nei būdavo praeitie. Bendra prieglopšio ir pabėgėlių politika reiškia, kad reikia užtikrinti atitinkamą nuoseklę politiką, po tokia yra suteikiamas pabėgėlio statusas. Reikia dar kartą pervertinti ir įvertinti paramą, integraciją, įtraukties politiką. Europos komisija yra pasirengusi pažiūrėti, kaip būtų galima naujomis lėšomis finansuoti šias pastangas ir aš stip, labai aiškiai pasisakau už tai, kad prieglopšio prašytojai turėtų teisę dirbti ir užsidirbti pinigų, pinigų tuo metu, kai yra tvarkoma jų paraiška. Darbas. Galimybė dirbti yra orumo reikalas. Tie, kurie dirba, susigražina žmogišką jaurumą, kurį prarado prieš išvažiuodami. Taigi mes turime viską padaryti, kad mūsų nacionaliniai įstatymai būtų pakoreguoti tam, kad pabėgėliai, migrantai galėtų dirbti nuo pirmosios atvykimo dienos Europoje. Vieninga prieglopšio ir pabėgėlių politika taip pat reikalauja stiprių bendrų pastangų siekiant apsaugoti mūsų išorės sienas. Europos Sąjungoje mes atsisakėme sienų kontrolės Šengeno zonoje tarp valstybių narių, siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimą. Tai yra unikalus Europos integracijos simbolis ir ši Šengeno sistema nebus panaikinta, kol dirbs ši komisija. Tačiau kita medalio pusė susijusi su laisvo judėjimu yra ta, kad turime dirbti daugiau kartu, kad geriau tvarkytumėme išorės sienas. To tikisi iš mūsų mūsų piliečiai. Europos komisija dar gegužės mėnesį sakė, ir aš tą sakiau ir per rinkiminę kampaniją kartu su Martinu Gy. Ne, Aš nerodau pirštų į ponę, ponę Keller. Aš e, čia galvoju apie poną Ciprasą. Aš tikrai nesumaišiau jūsų abiejų. Mums reikia Žoze buvė taip, Žoze buvė aš irgi salėje mačiau, atsiprašau Žoze, kad tavęs nepaminėjau. Taigi mums reikia sustiprinti Frontexo agentūrą ir ją paversti visapusiškai veikiančią Europos sienų ir pakrančio apsaugos sistemą. Ta padaryti yra įmanoma, tačiau tai reikalauja pinigų. Ir komisija mano, kad tai bus gerai investuotos lėšos. Dėl to mes ir siūlome ambicingų žingsnių kai būtų galima sustiprinti Europos pakrančių ir sienų kontrolę iki metų pabaigos. Tikra vieninga Europos migracijos politika taipogi reiškia, kad mums reikia atverti legalius migracijos kanalus. Tačiau turime aiškiai pasakyti ir suprasti, kad tai nepadės sprendžiant pabėgėlių krizės, su kuria dabar susidurėme. Tačiau jeigu bus daugiau saugių, saugių kontroliuojamų kelių į Europą, tada galėsime geriau tvarkyti su migracija ir neteisėtą priekeivių žmonėmis darbą paversime mažiau patraukliu. Nepamirškime, kad mes esame senstanti žemynas demografinę prasme ir mums reikės talentų, talentų ateinančių iš kitų pasaulio vietų. Taigi dėl to migracija turi nebūti problema, bet turi tapti labai gerai tvarkomų išteklių. Ir tam tikslui komisija parengs tinkamai parengtą migracijos paketą 2016 metų pradžioje ir tas paketas bus labai svarbus, nes migracija turi būti legalizuojama nepakanka tik tai protestuoti prieš nelegalią imigraciją. Mes turime surasti legalių kelių į Europą. Ilgalaikis sprendimas bus įmanomas tik tuo met, jei mes išspręsime reiškinio priežastis priežastis, kodėl dabar mes susidurėme su tokia reikšminga pabėgėlių krize. Mūsų Europos politika turi būti kur kas ryštingesnė, užsienio politika turi būti ryštingesnė. Mes negalime veikti pavieniui, reaguoti tokiu būdu į karą ar nestabilumą kaiminystėje. Mes turime surasti sprendimą galbūt esame per silpni, kad galėtumėme tokį sprendimą surasti tokiai milžiniškai problemai. Bet mes turime orientuoti Sirijos krizę į sprendimų suradimo perspektyvą. Europos diplomatija turi ieškoti būdų, kaip išspręsti Libijos ir Sirijos krizės. Reikalinga stipresnė Europa užsienio politikos klausimų. Aš labai džiaugiuosi, kad Frederika Morgerini, mūsų tikrai labai ryštinga vyriausioji įgaliotinė, ji yra vyriausioji įgaliotinė, nes yra labai ryštinga, padėjo pagrindus tokiai iniciatyvai, diplomatijos iniciatyvai Europoje. Ji parengė pagrindus tokiai iniciatyvai, siekiant diplomatijos sėkmės e, dėrybose dėl branduolinės programos ir aš norėčiau padėkoti Frederikai už puikius jos darbo rezultatus šioje srityje. Tam, kad mūsų vyriausiasis įgaliotinės e, darbas būtų lengvesnis, komisija šiandieną siūlo įsteigti patikos fondą skubos tvarka. Pradėsime nuo 1,8 milijardo eurų, bandant išspręsti e, krizę Čado ežero regione ir Sahel, Sahelio regione, taip pat Šiaurės Afrikoje. Mes norime padėti užtikrinti ilgalaikį stabilumą tose regionuose, padėti vietos žmonėms ir spręsti su destabilizavimo, priverstinio perkelimo ir nelegalios migracijos priežastimis. Aš tikiuosi, kad visos, visos valstybės narės prisidės prie to fondo, turint omenyje, kad ambicijos yra didžiulės ir mums tas fondas reikalingas siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje. ir taip pat mums reikia vystomojo bendradarbiavimo pagalbos biudžeto didinimu. Tai yra bendradarbiavimo biudžetai. Vystomo bendradarbiavimo biudžetai. Ir mes matome, kad valstybės narės biudžetinės pastangas mažina vystomą bendarbiavimo srityje, kai tuo tarpu tos pastangos turėtų būti didinamos. Aš nenoriu, ponė pirmininkė, sukurti kokių tai iliuzijų, kad pabėgėlių krizė bus įveikta greitai. Ne, taip nebus ir turime tai pripažinti. Tačiau stumdami tuos laivus atgal ar padegdami pabėgėlių stovyklas ar visiškai nusisukdami nuo kenčiančių bėgančių žmonių, mes neliksime Europą, mes paminsime Europos idėją. Europa, pavyzdžiui, duonos kepėjas Koso saloje, kuris padeda pabėgėliams, ar bengras, kuris padeda pabėgėliams. Europa tai ir tie studentai Münchene, kitur, kurie padeda naujai, naujams, naujai atvykusiems traukinių stotyje. Europa tai yra tie žmonės, kurie Müncheno stotyje stovi ir ploja atvykstantiems pabėgėliams. Štai tokioje Europoje aš noriu gyventi. Ir Europa yra ta, kur žmonės padeda. Aš nenoriu gyventi tokioje Europoje, kurie, kur žmonės nusisuka nuo žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Krizė yra didelė, milžiniška ir aišku, ta kelionė, kuri mūsų laukia, yra ilga. Aš tikiuosi jūsų paramo šiame parlamente, Europos demokratijos namuose ir tikiuosi visų Europos valstybių narių pagalbos siekiant e, įtvirtinti mūsų bendrasias vertybės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, parlamentarai, aš norėčiau pasakyti, kad matyt, aš jau viršijau paprastai Europos komisijos pirmininkui skirtą kalbėjimui laiką, kai yra pristatoma sąjungos padėtis, bet padėtis tokia, kad laiko reikia man šiek tiek daugiau. Ir aš dar norėčiau labai trumpai pakalbėti apie Graikiją. Graikija, kuri man yra labai artima, mano širdžiai artima šalis, tos diskusijos, kurios vyko, diskusijos apie Graikijos krizę, tai yra mūsų diskusijos, nelengvos diskusijos, nes aš nekartą šalies premjerui sakiau, kad čia kalba eina apie 19 valstybių narių demokratiją, ne vien tik tai apie Graikijos demokratiją. Ir visos kitos 18 eurozonos valstybių irgi šiuo atveju jų demokratijos irgi yra svarbios. Ir aš mačiau, kad dažnai tam tikros valstybės narės priekaištaudavo dėl to, kad kokie būdavo priimami sprendimai, kol kas to galutinio sprendimo nėra, sprendžiant Graikijos krizę. Ir aš norėčiau pasakyti čia, ir tą sakiau ir tuomet, kai pirmą kartą į jūs kreipiausi, kad Europos komisijai tenka uždavinys įtvirtinti bendrą interesą. Mes negalime užsimti Graikijos atveju, manydami, kad tai yra kažkokia tai klaida, klaida ar neapsižiūrėjimas tai, ko nepadarė Europos komisija. Ir dažnai yra tokių manančių, kurie, kad žino geriau, kaip spręsti tą krizę, kai geriau nei Europos komisija ir manoma, kad Briuselio biurokratai čia nesusitvarkė su situacija, bet aš norėčiau pasakyti, kad jie dirbo neįtikėtinai daug ir puikiai vasaros metu. Briuselio biurokratai šiuo atveju iš tiesų bandė visomis išgalėmis su, surasti sprendimą. Fransas Timmermansas, Pierre Moskovici, kiti Komisijos nariai ieškojo problemos sprendimo visomis išgalėmis. Ir sakyti, kad komisija ir jos pirmininkas teigia, kad Graikijai nėra realaus varianto. Ne, Grexit, Graikijos išstojimas nėra čia šiuo atveju realus variantas, realus sprendimas. ir aš ponui Ciprui ir Graikijos valdžiai sakiau, kad nereiktų žaisti šiuo terminu, Grexit terminu ir manyti, kad visos problemos tokiu būdu išsispręs. Tai tikrai nėra ta situacija, kai burtininkas iš savo skribelės ištrauks baltą triušį. Ne, reikia suprasti, kad Graikijos išstojimas Galbūt yra variantas, bet tai nėra tas variantas, apie kurį mes kalbame viešai. Ir dėl to mes padarėme tai, ką turėjome padaryti ir aš visuomet, kaip jūs žinote, manau, kad Graikijos problema nėra vien tik tai viešųjų finansų konsolidavimo problema, kad tai nėra vien tik tai struktūrinių reformų problema, nors tai yra labai svarbu, tačiau tai yra problema, kuri yra susijusi ir su augimo perspektyvomis šioje šalyje. Ir ES turi pasidžiaugti, kad prisidėjo ir sugebėjo spręsti konstruktyviai tą problemą ir niekuomet rimtai nesvarstėme galimybės Graikijai pasitraukti iš euro zonos. Nes čia Graikijoje Labiausiai kenčia tie žmonės, kurie dirba, kurie daro viską, kad šalis žengtų pirmin. Ir mes turime pirmiausia parodyti pagarbą Graikijos žmonėms už tai, ką jie likščioliai yra padarę. Ir aš norėčiau, kad ta programa, dėl kurios mes susitarėme, kad jos būtų laikomasi, kad jos laikytųsi visos Graikijos vyriausybės, visos vyriausybės, tos, kurios buvo, yra ir bus valdžioje ir šį kart tos taisyklės, dėl kurių buvo bendrai sutarta, jų nebuvo laikomasi, dėl to Europos. Ir jeigu, jeigu nebus laikomasi tų taisyklių, ES ir Eurozonos reakcija bus visiškai kitokia, nes šį kartą tikrai rimtai reikia laikytis susitartų įsipareigojimų. Šioje programoje yra 35, 30 5 milijardai, kalbant apie pagalbą ekonominę, ekonominę socialinę prasme, Graikijai. Ir tai nėra koks tai dosnumo gestas, bet labai svarbu, kad visos suinteresuotos šalys Graikijoje prisidėtų prie to proceso. Krizė jokių būdų dar nesibaigė. Tas sprendimas dar neužbaigė krizės. 23 milijonai europiečių neturi darbo. 17 milijonų europiečių eurozonoje nedirba, yra bedarbiai. Kol taip yra, krizė nesibaigė. Krizė privertė Europą atsibusti imtis priemonių užimtumo srityje. Ir man kyla klausimas, kodėl toks turtingas žemynas Europa atsiribojo nuo tų normalių taisyklių, taisyklių, kurių privalu buvo laikytis visiems - ir vyrams, ir moteriams, ir jauniems, ir pagyvenusiems. Negalime jokių būdų atsisakyti tokių ambicijų Europoje žemynė, kur yra tvirtos socialinės vertybės ir labai svarbu, kad Europa imtųsi ryštingų priemonių užimtumo srityje. Tai iš principo reiškia, kad mes turime laikytis to trikampio fiskalinis, fiskalinis konsolidavimas, tada struktūrinės reformos ir investicijos. Tai yra trys trikampio kampai. Ir mes parlamentui ir tarybai pasiūlėme, pasiūlėme investicijų planą, kur, kur kalba eina apie investicijas ir kurios turi būti bendrai, aiškiai įgyvendintos ir manau, kad visi tie, kurie vadovauja ES valstybėms narėms, įmonių vadovai, profsąjungų vadovai, visi turi kovoti už augimo Europą. Investicijų planas po kuriuo yra ir mano pavardė dažnai minima, mes, sako, dažnai investicijų planą vadiname Junkerio planu ir visi sako, kad jeigu nepasiseks, tai bus aišku, ką reikia kaltinti nesėkmės atveju. Bet aš labai norėčiau, kad visi ekonominiai, socialiniai veikėjai, visos suinteresuotos šalis prisidėtų prie to investicijų plano įgyvendinimo. Tai yra planas Europai, planas augimui ir planas užimtumui Europoje užtikrinti. Visą tai, viso, viso to, gerbėjim parlamentarai, nepakaks, nes mūsų laukia iš tiesų labai dar ilgas, sudėtingas kelias ir dėl to mes ir pasiūlėme programą dėl Europos ekonomik, ekonominės pinigų sąjungos reformos. Ir tiesiog e, tą reikia daryti dėl principinių priežasčių. Ir aš manau, kad tikrai Europos parlamentas turi būti labai aiškiai trauktas į tą darbą. Visas parlamentas turi prisidėti prie to projekto. Ir kai mes kalbame apie ES ateitį, ekonomikos, pinigų sąjungos ateitį, Europos parlamentas čia suvaidina labai svarbu vaidmenį ir Aš e, pačiam parlamento pirmininkui pristačiau tą programą. Ne visi punktai jam patiko, tačiau dabar prasidės tarp institucinės diskusijos ir tose diskusijose labai dažnai išklausomas parlamento išklausoma parlamento nuomonė ir jūsų pranešėjas Otmaras Karas e, rengia pranešimą ir Ten yra teigiama, kad Europos parlamentas ekonomikos pinigų sąjungos srityje turi būti labiau matomas. Taip, reikalinga ekonominė valdysena ir aš jau nuo 82 metų, kai dar buvau finansų ministras su Nikola Šmit, beje, mes tada kartu dirbome, aš Tada pirmininkavau e, tarp vyriausybiniai konferencijai dėl pinigų ir ekonomikos sąjungos ir keturi žmonės pasisakė už ekonomikos pinigų sąjungą. Ir dabar tai yra tas modelis ir Filipas Maištadas kas kart ir taip pat aš pats mes kartu Mes tada keturiese pasisakėme už ekonominę ES valdyseną ir sutartyje egzistuoja taisyklės, pagal kurias eurozona turi būti ekonominė prasme valdoma ir aišku, ekonominė valdysena yra tai, kam mes pritarėme prieš daugelį metų. Prieš 25 metus mes apie tai kalbėjome. Ir mes pasiūlėme tokį e, ekonominės pinigų sąjungos modelį. Ir aš manau, kad ta bendra sistema, indėlių garantijų sistema yra būtina. Ir mes tikrai užtikrinsime atitinkamą. Tai nebus skolos mutualizavimas, tai bus kaip ir draudimo schema ir mes manome, kad turime daugiau aiškumo, užtikrintumo investuotojams suteikti Europoje. Dėl to mes ir pasisakome už tai. Mes taip pat manome, kad reikalingas Europos išdas. Aišku, apie tai reiks matyti detaliau, pasikalbėti ir tai galbūt šiek tiek atrodo kaip tušti žodžiai, bet tam reikia suteikti kur kas rimtesnį turinį ir labai svarbu, kad ES būtų išdas, kuris būtų suderintas su stabilumo mechanizmu ir būtų derinamas su institucijų darbu tam, kad būtų užtikrinamas didesnis stabilumas ir tvarumas. Kalbant apie fiskalinę politiką, čia mes pasigendame sąjungos Europoje ir komisija į tai atsižvelgia. Ir dėl to nusprendė, kad keitimasis informacija fiskaliniais klausimais ir mokesčiais, mokestiniais susitarimais, tai turi būti įgyvendinta tarybos ir dėl to mes pasiūlysime teisės aktų projektus šiuo klausimu. Kai man buvo 17 ar 18 metų, labai aiškiai prisimenu kad tuo met maniau, kad mokesčiai turi būti mokami ten, kur yra gaunamos pajamos. Ir mes manome, kad tai yra labai svarbus ekonominis principas, kurio reikia laikytis Europos Sąjungoje. Ir mes turime tiesiog pritaikyti šią labai paprastą taisyklę, kuri yra tikrai įrodė, kad yra tinkama taisyklė. Ir tą reikia daryti visur Europoje. ta taisyklė, pagal tą taisyklę, už tą patį darbą toje pačioje teritorijoje reikalinga mokėti tokį patį atlyginimą. Tai irgi yra dar viena labai svarbi taisyklė. Kalbant apie mūsų socialinių reikalų komisarę ponę Taisen, mes kartu pasiūlėme ir 2016 metais pirmajame semestre e, pasiūlyti socialinės taisyklės, nes reiks kur kas daugiau lėšų finansų Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungoje yra vertybių sąjunga, socialinių vertybių sąjunga ir mes tas vertybės turime visapusiškai palaikyti. Gerbiamasis pirmininkė, susidūriau su rimta problema. Žinau, norėtumėte mane pertraukti, bet aš dar tik įpusėjau savo kalbą. Taigi, aš labai dar trumpai norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas nėra vien tik tai eurozono šalių parlamentas. Oui. Je, fais, je, je suis en train de faire une sélection, mesdames et messieurs. Pone Siponai, dabar bandau atlikti atranką savo kalboje. Taip, aš manau, kad yra būtina, jog eurozonos e, tarptautinis atstovavimas būtų pagerintas. Bretton Woods institucijose ir taip pat e, tarptautinėje scenoje nėra priimtina, kad Europa nėra tinkamai atstovaujama. Visos panašu, kad dažniausiai pristatomos atskirų šalių nuomonės, kai tuo tarpu Europos tose institucijose reikalinga kalbėti visos eurozonos vardu ir reikalingas uh, bendras atstovavimas ir Bretton Woods institucijose ir reikalingas, reikalinga užtikrinti tą atstovavimą kuo galima greičiau. Ir aš, kad, manau, aš manau, kad šalims skirtos rekomendacijos, kurias pateikė komisija, jų irgi turi laikytis valstybės narės. Mes sumažinome skaičius trys vienai šaliai, tiek yra tų rekomendacijų ir pateikėme jas tarybai. O taryba tuomet atsižvelgia į tas reformas, kurios yra būtinas. Ir labai svarbu, kad tos trys reformos kiekvienoje šalyje būtų įgyvendintos ir įdėktos, nes labai svarbu, kad taip būtų. Aš dar labai trumpai norėčiau pakalbėti apie Jungtinę karalystę nes e, dar ruoždamasis šiam paskirimui susitariau su Didžiaja Britanija ir tikiuosi, kad mūsų susitarimas bus sąžiningas. E, komisijos struktūrose veikia speciali grupė dėryboms su Didžiaja Britanija, turint galvoje, kad Didžiosios Britanijos piliečiai yra europiečiai. Šios savokos viena kitai neprieštarauja. Aš kalbėjau ir su Nigel Farage, ir su Jonathan Foe. Ir Nigel Farage yra didelis rėmėjas šios idėjos. Suprantama, Jungtinė karalystė ir didžiosios Britanijos vyriausybė ir politikos formuotojai sako teisingai kalba, kai teigia, kad ES yra per daug biurokratiška dėl to, kad yra per daug reglamentavimo. Ir mano vadovaujama komisija siekia sumažinti e, teisės aktų skaičių. Aš ir mano pavaduotojas Timmermans darome viską, ką galime, kad ES e, būtų geresnis reglamentavimas. Bet Tai nereiškia, kad nebus jokių taisyklių, tai nereiškia, kad ES turėtų pasitraukti nuo visko. Mes Europoje paskelbėme bendrą skaitmeninę rinką, mes pradėjome kurti bendrą energetikos sąjungą ir žingsnis po žingsnio baigiame sukurti bendrą rinką, imame iniciatyvų vieną po kitos, kad galėtume skatinti verslininkystę Europos Sąjungoje. Ir Didžioji Britanija irgi dirba ir Europos komisijos nereikia to prašyti. Komisija tai daro. Ir prašyčiau draugų iš Didžiosios Britanijos pritarti tam. Mes sudarėme labai daug prekybos susitarimų, tame tarpe transatlantinę prekybos uh, E, partnerystę. Aš pasisakau už TTIP. Bet nepritariu tam, kad būtų atsisakoma Europos standartų ir Europos principų. Kaip ir Didžiosios Britanijos atveju laisvas darbuotojų judėjimas yra šventas dalykas. Ta pati reikėtų taikyti, tuos pačius principus reikėtų taikyti ir transatlantiniai priekybos ir investicijų sutarčiai. Mes turime savo principus ir tų principų negalime atsisakyti dėrėdamiesi su Junktinėmis Amerikos valstijomis komisijos nariai Cecilija Malstrom dirba šiuo klausimu, puikiai dirba, mes užtikriname kuo didžiausią skaidrumą, bet negalime atvirai e, dėrėtis dėl ES pozicijos, nes kuo daugiau pasakome savo dėrybos partneriams, tuo silpnesni tampame. Me, vyksta e, dėrybos, aš pasisakau už skaidrumą, bet ir už tai, kad dėrybos vyktų rimtai, ats, atsakingai. Dar norėčiau pasakyti pakalbėti Ukrainos klausimu. Mes remiame Ukrainos prezidento pastangas. Mes turime jį remti, nes jis turi drąsos imtis veiksmų. Jo šalyje situacija nelengva, daug ką reikia nuveikti. Tie, kurie abejoja, ar ES turėtų kištis į Ukrainos klausimus, klysta, nes nekarta prezidentui Porošenko e, siūlėme padėti atsiliepti jo prašymus ir 3,41 e, milijardo bus skirta Ukrainai. Mes siekiame padėti Ukrainai dujų tiekimą taip pat padedame vykdyti teismų reformas. Darysiu viską, ką galiu, kad taryba e, patvirtintų e, vizų išdavimo procedūrą kad e, taryba patvirtintų vizų panaikinimą Ukrainos piliečiams atvykstantiems į Europos Sąjungą. Ir kaip buvo nekarta teikta. Maidanas tai ne tik demokratijos klausimas, narystės Europos Sąjungoje klausimas. Ukrainiečiai nenori gyventi tokia, tokioje šalyje, kurioje yra didelė korupcija, siekiama panaikinti ją siekiama panaikinti korupciją ir mes turime padėti šioje srityje. Aš stebiu situaciją ir mūsų valstybė, ES valstybės narės iš rytų supranta, kad ES saugumas ir sienų vientisumas yra neliečiamas dalykas. Ir e, visos ir rytų Europos valstybės narės ir Balkanų šalys turi žinoti ir Maskvai turi būti aiškiai pasakyta, kad sienos yra neliečiamos. Balkanai ir Lenkija ir kitos šalys, daugiausia Lenkija ir Balkanų šalys ir atsiprašo pirmininkas Baltijos šalys. Baltijos šalys ir Lenkija yra labai svarbios ES valstybės narės. Ir jų mes neleisime joms atsidurti pavojuje, jeigu būtų pažeistas jų saugumas ar jų sienos. Nežinau, ar minėjote Luksemburgo armiją, kai, kalbė, kai sakėte armiją. Luksemburgo armija yra puikia. 70, 700, daugiau kaip 700 karių yra Luksemburgo armijoje. Mūsų armija nelabai padės, bet yra kitų šalių armijos. Aš ir pats galvoju, kodėl man patinka būti pertrauktam. Mane įkvepia tai, nes jūs primenate man, ką turėjau jums pasakyti anksčiau. Niekada neužmiršiu to posėdžio su Nigel Farage ir jo vadovaujama frakcija. Uh, E, tai buvo tikrai labai atviras posėdis ir, ir buvo nemažai humoro jo metu. Tai vienintelė vertybė, kuri mus vienyje. Dėl dokumento susijusio su klimato kaita. Tai yra labai svarbu bet aš jau kalbu 72 minutės ir 15 sekundžių ir nežinau, kaip elgtis toliau, štai turiu naujų draugų mane palaikančių. Tie, kurie sėdi viduryje, jau pavargo, bet jūs norite, kad teščiau. Gerbiamas e, komisijos pirmininkė, prašau minutėlės. E, parlamento narys, kuris e, sėdi vietoje pažymėtoje 300, 358 numeriu, ką tik užsidėjo ponios Merkel kaukę. Gal jie jums ir nepatinka, bet dėl tos kaukės jūs atrodote tik gražiau. Ponas Bonano, jau atlikote savo spektaklį, dabar jau galite sėstis ir savo vietą. Okay. Gerbiamas komisijos pirmininkė, teskite savo pasisakymą. Okay, yeah, okay, bye bye. Äh, ir visą tai finansuoja Europos mokesčių mokėtojai. Ponas Junkeri, prašom, teskite savo pasisakymą. The, the European Parliament, Mr. President, is the place where Europos parlamentas tai yra tokia vieta, kur galima susitikti su bet kuo ir su visais. Tai yra sąjunga įvairovėje. Gerbiamasis pirmininkė, e, suprasdamas, kad nėra daug laiko, norėčiau pasakyti keletą dalykų susijusių su klimato kaita. Mano kalbos tekstas per kitas valandas bus išplatintas norėčiau pasakyti, kad ES e, Paryžiuje turėtų siekti ambicingų tikslų. Mes dedame daug pastangų, gal nepakankamai, bet daug ir daugiau nei kiti. Mes tengiamės įveikti priežastis, kalbant apie kitą migracijos bangą. Gal rytoj jau bus pabėgėliai dėl klimato kaitos ir neturėtume nustepti dėl to. Jeigu į Europą, į Europą plūs pabėgėliai dėl klimato kaitos padarinių. Todėl norėčiau, kad ES ir jos valstybės narės būtų kuo ambicingesnės ruoždamosis susitikimui Paryžiuje. Europos Sąjunga neturėtų pasirašyti bet kokio susitarimo. Prioritetas turėtų būti pasirašyti ambicingą susitarimą, kuriame būtų įtrauktos privalomos nuostatos. Europa nėra neutrali, kai kalbame apie klimato kaitą. Europa turėtų būti pavyzdys kitiems. Taigi, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, Na, ne visą pristačiau sąjungos padėtį, tačiau nenorėjau čia skaityti poezijos ar eilėrašių apie Europos Sąjungą. Iš savo pasisakymo pabaigoje, kuris matyt ir tai buvo per ilgas ir buvo brutaliai sutrumpintas, aš vis tiek pabaigai norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjungos padėtis nėra gera. Tačiau aš manau, kad nereikia vien tik tai kritikuoti šiuo atveju Europos Sąjungą. Mes per praėjusius e, eilę metų padarėme daug esminių reformų. Mes, čia kalbu apie Europos komisiją, mes patvirtinome Europos migracijos darbo tvarkę ir aš nepritariu tiems, kurie sako, kad migracijos rytyje Europos komisija nebuvo veiksni. Dar šį rytą aš per Vokietijos televiziją išgirdau Bavarijos ministro pasisakymą kuris pasakė, kad trūksta Europos komisijos veiksmų. Taip, aš buvau atostogose, jūs netostogavote? Taip, esate teisūs. Aš atostogavau, bet aš per savo atostogas keturias dienas skiriau Graikijai, tris migracijai. Ir taip, matome, kad problema ta, kurią, kuri išriškėjo gegužį, įgavo kitą pagreitį ir taip mes matėme iš, iš nuotraukų, kurias kelbė spauda, kokio masto yra ta problema. Mes nuveikėme tam tikrų darbų vidaus rinkoje, energijos, energetikos rytyje, kapitalo, rinko, kapitalo rinkos rytyje kartu su uh, komisijos kolegomis, kuriems norėčiau iš tiesų labai padėkoti už jų pastangas. Ir tikrai dažnai labai vykdomosios valdžios lūkesčiai, lūkesčiai susijęs su vykdomosios valdžios veiksmais yra labai dideli ir visuomet bandome dirbti kolegialumo, draugiškumo dvasioje. Ir aš tikrai labai didžiuojuosi savo komisiją, komisiją, kuriai man teko garbė pirmininkauti ir vadovauti, nes per pirmosius kadencijos mėnesius mes abiems ES teisėkuros institucijoms pateikėme esminius esminių teisės aktų, reglamentų tekstus, kur atsispindėjo tas dešimt prioritetų. Ir didžiuojuosi, kad jų, tų prioritetų pagrindų ir buvau išrinktas vadovauti komisijai. Aišku, ne viskas yra tobula ir pasaulis būtų geresnis, jeigu geresni būtumėme mes ir mes dėl to privalome pasirūpinti, kad tas darbas būtų tęsiamas. Aš žinau, kokios yra Europos silpnosios pusės, bet aš žinau, koks silpnas būtų mūsų žemynas, jeigu nebūtų Europos Sąjungos. Taigi, tikrai nes, nesustabdykime tų darbų ir teskime juos. Dank. Labai ačiū, ponas Junkeri, gerbiami ponai ir ponios. Ponas Junkeris, jūs kreipėsi asmeniškai. Mes visi Europos parlamento nariai žinome, kad e, sekmadienį mirė pono Junkerio motina, na, o tėvas labai sunkiai serga, guli ligoninėje. O jisai šiandien atliko savo tarnybinę pareigą, e, jai suteikė pirmenybę, jai suteikė pirmenybę ne savo asmeniniam skausmui. Gerbiamas ponas Junkeri, norėtumėm Jums išreikšti užuojautą dėl Jūsų e, asmeninės padėties, dėl motinos mirties. E Na, dabar EPP frakcijos vardu norėčiau steigti šios frakcijos pirmininkui Weber. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos e, pirmininkė, mėly kolegos. E, visų pirma, frakcijos vardu norėčiau prisijungti prie Europos parlamento pirmininko išreikštos užuojautos Mes prieš metus išrinkome komisijos pirmininką, kuris dabar atliko ES padėties analizę ir pateikė konkrečių pasiūlymų. Kadangi turime labai nedaug laiko, aš susitelksiu ties migracijos klausimais. E, kai buvome nuvykę į Milaną, e, mums buvo papasakota istorija apie tai, kaip politikai nuvyko į Milaną E, pietų Italiją, ten susitiko su migrantais. Viena motina papasako, kaip ji iš Afrikos išvyko su penkiais vaikais, tačiau Europą pasiekė tik su vienu iš jų. Mėly kolegos, mes kalbame apie skaičius, turėtumėm suvokti, kad už kiekvieno iš to skaičiaus e, stovi žmogus. E, Ir Europa turi teikti humanitarinę pagalbą, turi padėti tiems žmonėms, kurie atvyksta prie mūsų pietinių sienų. Mes jiems turime garantuoti pagalbą. Kaip kad sakė komisijos pirmininkas, e, Jordanija ir Libanas, skurdesnė šalis, sugeba tiems žmonėms padėti. Taigi Europa turtingesnė e, irgi turi e, įvykdyti savo pareigą. Meli kolegos, Slovakijos ministras pirmininkas sakė, kad jo šalis galėtų primti tik krikščionis, o ne musulmonus. E, krikščioniškos EPP e frakcijos vardu galiu pasakyti e, štai ką. Mes Europoje didžiuojamės ne dėl to, kad išradome krikščionių teisės, bet dėl to, kad išradome žmogaus teisės ir būtent jas turėtumėm ginti. Per pastarąsias dienas visi laikrašiai rašo, kad e, e, Europa e, sužlugo, nesugeba vykdyti savo pareigų. Panas Fratinį, Corriere della Sera laikraštyje rašė, kad dar anksčiau, dar prieš porą metų komisija siūlė, teikia pasiūlymą dėl migrantų prieimimo Bet e, iš tikrųjų dabar galima pasakyti, kad nepasiteisino ne Europa, nepasiteisino nacionalinis egoizmas. Ponios ir ponai, nepamirškime e, realybės. E, du trečdaliai tų asmenų, kurie pateikė prašymus dėl uh, E, prieglopščio buvo išsiusti atgal, jų e, paraiška nebuvo patenkinta. Žmonės tikisi, kad bus tinkamai taikoma prieglopščio suteikimo sistema ir kad bus kovojama su piknaudžiavimais. Tiek apie migraciją. O dabar keletą žodžių apie kitą labai svarbų mūsų klausimą. Tai yra e, Europos ekonominė padėtis. Mums reikia darbo vietų, mums reikia įdarbinti jaunimą. Jau buvo uh, E, minėta ir vidaus rinka. Vidaus rinka sukūrė gerovę, mums reikia ir toliau ją plėtoti, mums reikia ir laisvosios priekybos. Laisvoji priekyba mums nepadarys nuostolių. Laisvoji priekyba, tarptautinė priekyba visą laiką padėdavo ES, mums reikia ir kovoti su jaunimo nedarbu. Laukiame konkrečių komisijos pasiūlymų. Toliau ūkininkai šiuo metu jie dirba labai sudėtingomis aplinkybėmis ir Europa turi padėti ir ūkininkams dabartinėje sunkioje padėtyje. Na ir galiausiai dėl ekonominės padėties ir Graikijos, mėly kolegos, pažvelkime į Airiją, Ispaniją. Dabar šių šalių ekonomika auga, bet, mėly kolegos, jeigu mes e, pažvelgtumėm į Graikiją, Tai prisimintumėm, kad per pastarosius mėnesius vyko daug diskusijų apie Graikiją, jose dalyvavo ir ministras pirmininkas Cipras. Dabar jis pateik, pakeitė savo politiką, krypt, politikos kryptį, suprato, kad be stabilaus biudžeto jo šalis neturi ateities. Kairiųjų ideologija e, Europoje sužlugo ir dėl to sumažėjo ir Podemos partijos palaikymas Ispanijoje. Mėly kolegos, dar daug ką reikėtų pasakyti. Dėl Ukrainos noriu pabrėžti, kad Ukrainoje vykstančio konflikto mes nepamiršome. Mes turime spręsti ir vizų klausimus, turėtumėm e, skatinti investicijas e, į e, Ukrainą. Mes neturėtumėm pritarti Putino vykdomai politikai. EPP yra atvirai nusiteikusi komisijos pasiūlymo atžvilgių. Manome, kad jie pagerins Europą. Kaip kad sakė e, Junkeris, Europos komisija yra politinė komisija. E, komisijos pirmininkas sakė, kai buvo sutelktas dėmesys į svarbiausius klausimus. Ir um, Naujai vykdoma politika pasiteisino, aš taip pateiksiu vieną skaičių. Per pastarosius metus Europoje buvo sukurta 1,65 milijono darbo vietų. Noriu už tai padėkoti ir noriu Jūs paskatinti ir ateityje tęsti komisijos darbo programą. Galiu Jūs patikinti, kad EPP frakcija Jūs remia. Labai ačiū ponui Weber. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu pasisakys šios frakcijos pirmininkas Pitelė. Prašom. Ačiū pirmininkė. Matau, kad yra tušia kėdė, kur turėtų sėdėti tarybos pirmininkas. Ir galbūt tai irgi yra ženklas, kad nėra atsakymų iš tarybos pusės, kad jie vėluoja. O jūs, ponas Junkerė, atvykote pas mus, nors uh, dabar jaučiate didžiulį skausmą, apie kurį kalbėjo ir Europos parlamento pirmininkas Šulc. E, jūs e, e, savo kalboje išreiškėte ir didžiulę meilę institucijų adresu. Labai ačiū už tai, kad jūs taip atvirai kalbėjote. Aš irgi kalbėsiu atvirai apie migraciją, apie kurią ir jūs kalbėjote. Europa turi vėl tapti Europą reikėtų prisiminti tą europinį projektą, kuris buvo pagrįstas solidarumu. Karo pabėgėliai turi būti priimti. Tie, kas sako, kad Europa neegzistuoja kaip bendruomenė pagrįsta solidarumu, aš jums pasakysiu štai ką, išeikite į gatves ir ranka palieskite piliečių solidarumą. Jūs dažnai kalbate, kad yra atstumas tarp ES piliečių, bet dabar tas atstumas sumažėjo. Pasimokinkime iš e, savo tautos. Dėl migracijos e, Europos komisija imasi teisingų veiksmų. Reikia privalomo e, pabėgėlių paskirstimo mechanizmo. Reikia laikytis ir Dublino sistemos. Ir mūsų frakcija jūs palaiko šioje kovoje. Reikia spręsti ir dar vieną skubų klausimą, tai yra socialinis klausimas. Šiame žemynė, šiame kontinente yra didžiulis atotrukis tarp turtingų ir vargšų. E, jūs, pirmininkė, kalbėjote apie trigubą A socialinėme kontekste. Mes turime prisimti konkrečių įsipareigojimų. Visų pirma, turime įgyvendinti dabar galiojančius teisės aktus. Taip pat turėtumėm sustiprinti kontrolę, siekdami išvengti, išvengti piknaudžiavimo. Dėl socialinio dempingo čia reikėtų peržiūrėti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Taip pat e, reikėtų uh, kovoti ir su e, tokiamis darbo sutartimis, kur nurodoma, kad darbuotojas dirba tik tais, dirba nulį valandų, tai yra labai mažų garantijų darbas, su to reikia kovoti. Taip pat e, reikia e, pokyčių ir fiskalinėje srityje bei ataskaito apie kiekvieną atskirą šalį. Dėl Graikijos, jūs nepamiršote, kas vyksta Graikijoje. Mes gyvename valiutų ir pinigų sąjungoje Bet tai yra tik tais pradžia. Mes turėtumėm nepamiršti ir to, kas buvo parašyta per Vanšberės pranešimą, kurį patvirtino Europos parlamentas. Mums reikia daugiau kalbėti ir apie mokesčių klausimą, apie valstybės įsiskolinimus. Socialdemokratų frakcija mano, kad dabar atėjo pats laikas pakalbėti ir apie Europos obligacijas. Toliau reikia įgyvendinti ir investicijų planą, nes jis turėtų padėti atsigauti Europos ekonomikai ir bendruomeniai. Ekonomika turėtų būti tvari, žiedinė ir dėl to e, mes e, turime nepamiršti ir to, kas įvyks Paryžiaus konferencijoje. E, Europos parlamento pirmininkas Šulcas savo žanginėje kalboje sakė, kad prie Europos durų vyksta karas ir Libijoje, ir Sirijoje ir Ukrainoje. Prie Europos durų vyksta karas. Dar prieš vienerius metus e, e, Frederikos Mogherini dėka ES žengia didžiulį žingsnį į priekį, siekdama išspręsti konfliktus, bet e, tos veiksmus reikia ir toliau tęsti. Europa turi būti Europa. Mes turime e, investuoti į solidarumą ir bendradarbiavimą tarp tautų. Taip pat mums reikia ir ilgalaikės strategijos, kuri būtų skirta Afrikai. E, mes neturime kitos galimybės. Jeigu dabar nieko nedarysime, tai neveiksime migracijos krizės. E, mes turime kovoti su rinkų hegemonija, mes turime galvoti ne vien tik tais apie ekonominius dalykus. Mes turime dabar pasirinkti. Mes turime e, apsispręsti, ar norime e, būti vadinami tais, kurie sugebėjo įveikti šią didžiulę krizę. Labai ačiū ponui Pitelė. Toliau EKR frakcijos vardu jos pirmininkas Kamal, prašom. Juncker, start... Gerbiamasis Junker, prieš pradėdamas norėčiau priminti ir Martin Schulz žodžius. Ar e, primindamas tai, kad jūs tikrai jaučiate didelę atsakomybę ir todėl atvykote šiandien, mes esame jums už tai dėkingi. Na, ne, nebijokite, nesistengiu jūsų papirkti. Ne vienerius metus parlamente klausomės įvairių kalbų, įvairios retorikos, juk šiaip ar tai parlamentas turi aptarti tuos dalykus. Daug ideologijos, daug idealizmo ir kai kas sako, kad vienintelis atsakymas yra daugiau Europos. Kiti sako, kad būtent Europos Sąjunga kuria visas problemas. Ir šiandien vėl tai kartojama Žinote, kad būtent todėl mes nieko ir nepasiekėme. Būtent todėl ES yra krizėje ir po to vėl naujoje krizėje. Mes dirbame politikos rytie todėl, kad norime padėti žmonėms, tačiau esame paralyžuoti ideologijos ir dogmų. Tar, tai tarsi smėlio pilys, kurios nuolat griūna galų gale. Kartais e, mes e, matome trukdomą diskusijoms, kaip ir su kaukė, su Angelos Merkel kaukė. Mums reikalingas europinės realizmas ir migrantai, e, ši krizė yra dar vienas pavyzdys. Daug kas e, specialiai stengiasi painioti ekonominius migrantus su pabėgėliais. Arba visus priimkime, arba nei vieno nepriimkime bet turime labai aiškiai atskirti tuos žmonės, kurie bėga siekdami išsaugoti savo gyvybę. Turime suprasti, nuo ko jie bėga. Bet yra ir tokių, kurie bėga ne nuo persekiojimo ir ne nuo bado. Na, suprantama, tokia yra žmogaus prigimtis ieškoti geresnio gyvenimo. Tačiau tokiu atveju turime aiškiai pasakyti, kad reikia laikytis teisingų taisyklių yra ir nelegalios migracijos ir ją turime spręsti. Turime sąžiningai atvirai kalbėti su savo rinkėjais. Konfliktai Sirijoje, Libijoje, Eritrėjoje, Ukrainoje tęsiasi. Tie, kurie sako, kad tai yra trumpalaikis sprendimas, klysta. Bet Europos Sąjungoje, užuot radę bendrą sprendimą, matome, kad ieškoma kaltų o ne sprendimų. Kai kurios šalys vienašališkai perrašo taisyklės, e, kitos menkina pasitikėjimą, bet Europos Sąjunga, kad ir kokie, kokie būtų mūsų požiūriai, turėtų apjungti šalis, kad jos galėtų bendradarbiauti ir kartu ieškoti sprendimų. Taigi susėskime už stalo. Aš turiu galvoje ne tik Europos Sąjungos šalis, tai yra tarptautinė krizė, kuriai reikalingas tarptautinis atsakas. Daugiau kaip 4 milijonai pabėgėlių iš Sirijos ir 90 procentų yra uh, E, stovyklose Turkijoje, Jordanijoje ir, ir kitur. Pagalvokime, kaip galime padėti tiems žmonėms. Bet jeigu primesime toms šalims kokį nors planą, tai tik dar labiau rodysime vieni į kitus pirštais. Ir dar pabloginsime krizę ar nutolsime nuo sprendimo, nes skirtingos šalys gali padėti skirtingai ir pripažinkime taip. Uh, Iš tikrųjų, kai kurios šalis net ES gali priglausti migrantus, tai yra jų pasirinkimas, bet kitos gali teisingai pasakyti, kad nori padėti pažydžiamiausiems esantiems stovyklose Sirijoje. Milijonai žmonių perkeliami, ne tūkstančiai, kurie pasiekia mūsų krantus. Ir todėl kai kurios šalis, tame tarpe ir mano šalis, susitelkė ties pagalba tose stovyklose. Lab, daugiau kaip milijardų eurų vertės pagalba yra teikiama tiems žmonėms ir pabirkos. Siekiama padėti statyti infrastruktūrą neturtingose šalyse. Ir net meskime tokios pagalbos. Kitos šalys taip pat gali teikti pagalbą. Pavyzdžiui, galima įsteigti prašymų pateikimo centrus, kad žmonės nepakliūtų į kontrabandininkų rankas. E, kiti stengiasi kovoti su kontrabandininkais. Mums visiems e, situacijos stabilizavimas reiškia investavimas į išteklius. EKR e frakcija žino realistinį realią galimybę, kaip būtų galima padėti. Gerbiamasis e, pirmininkė, mes matome, koks spaudimas yra daromas. Ir mes turime ne dangstyti problemas, bet ieškoti realių sprendimų. Baigėsi tas laikas, kai galima rodyti vieni kitus pirštais. Mums, mes galime daug kalbėti, tačiau turime ieškoti sprendimų. Europai reikia valios. Mes turime aptarti situaciją kartu ir kartu rasti sprendimą. Ačiū. Labai ačiū, ponas Kamal. Toliau liberalų frakcijos vardu, ponas Verhofstadt, prašom. Pirmiausia, ponė pirmininkė, aš jau asmeniškai jums uh, Pone Junkeri, išreiškiau savo užuojautą mirus jūsų mamai ir visos frakcijos vardu dabar norėčiau išreikšti tą užuojautą. Pone pirmininkė, gal galime surenkti diskusijas kitais metais šiek tiek kitaip, galbūt galime pakviesti 20 valstybių ar vyriausybių vadovų. Manau, kad surasime jiems vietos šiuose diskusijose, šioje salės pusėje. Nes iš principo Nemanau, kad ponas Junkeris gauna 90 minučių pasisakymui taryboje, kai pristato padėtį sąjungoje. Taip pat tai būtų galimybė ir ponui Tuskui apsilankyti, nes mes dabar jau turime tą nuolatinį pirmininką, tarybos pirmininką, tai aš manau, kad jis turėtų ir atvykti, tasai pirmininkas, nuolatinis pirmininkas. Aš žinau, kad jis artimuosiuose rytuose, Jeruzalėje, bet jis turi lankytis įvairiose sostinėse ir kurti bendrą prieglopšio ir pabėgėlių politiką. Štai toks dabar jau uždavinys. Ir aš manau, kad mes aptarėme esminę problemą. Esminė problema yra ta, kad trūksta politinės valios ir trūksta vienybės, ponė Kamal, tarp valstybių narių, nes tai, ką jūs bandote čia apginti prieš kelias minutės, buvo kalbama, pasirinkite, kuriuos jūs norite priimti pabėgėlius. Vieni darys taip, Vokietijoje vienaip, Vengrijoje žinoma dar kitaip. Kaip visi puikiai žinome, tvora ir siena ten už, užtverta ir panašiai. Ne taip reikia spręsti tas problemas. Pabėgėlių krizė yra kolektyvinės atsakomybės ES reikalas. Štai apie kainą kalba. Ir mes turime ne tik tai reaguoti. Mes daugelį valstybių narių tik tai reaguojame, o neveikiame. Pavyzdžiui, balandžio mėnesį viduržėme jūroje matėme problemas ir katastrofas. Padidinome Frontexo biudžetą ir pamanėme viskas, problema išspręsta. Ne, problema neišspręsta po dviejų mėnesių, po 15, 50 dienų pamatėme pabėgėlius, kurie užblokavo tunelį į Didžiąją Britaniją. Ką mes padarėme? Mes šiek tiek vėl lėšų skiriame e, palapinėms maistui tiems neturtingiams e, pabėgėliams kalė mieste ir pagalvojame, problema išspręsta. Dabar viskas tvarkoje, galime atostogauti. Tada Budapešto įvykiai. Neįtikėtina, pabėgėliai geležinkelio stotyje, su kuriais elgiamasi be jokios pagarbos. Ir tada vėl šiek tiek atverkime geležinkelius, kad jie galėtų nu, nuvykti į Austriją ir Vokietiją ir panašiai, Müncheną ir išspręsime šią problemą. Ne. Toks požiūris yra gėdingas Europai, nes tokiu būdu nėra tinkamai elgiamasi su pabėgėliais. Taigi mes turime pripažinti, kad kai kurios valstybės priima atsakomybę, pavyzdžiui, Vokietija. Münchene 20 tūkstančių pabėgėlių per penkias dienas buvo priimta, o kitos šalys sako, mes to nedarysime, per penkerius metus tiek nepriimsime. Kitos šalys sako, ne, mes tai jau ne. Ir laimiai turime pripažinti, kad tūkstančiai paprastų žmonių parodė solidarumą, daugiau solidarumo nei mūsų nacionaliniai lyderiai nacionalinėse šalyse valstybėse narėse. Taigi mano mintis, ne jums, ponė Junkeri. Mano mintis ypatingai tarybai skirta, nes ten yra problema. Nesakyti, kad tai yra Europos krizės. Ne, krizė. Tai nėra Europos krizė. Tai yra Europos stygiaus krizė. Pasakykime aiškiai žmonėmis, kad kaltinti Europos nereikia. Tai Europos neįgymo problema nesakoma, na štai italai, čia graikai turi prisimti atsakomybę ir panašiai. Ir aš manau, kad jūs jau gegužės mėnesį žengėte labai svarbų žingsnį dėl pasidalymo atsakomybę. Ir aš tikiuosi, kad e, su taryba, ne po kelių mėnesių, bet po kelių dienų bus priimti tie pasiūlymai. Aišku, idėja yra sukurti teisinės migracijos sistemą. Daugelis žmonių sako, tai ne tas pats, dauguma tų pabėgėlių yra ekonominiai migrantai. Žinome, bet tai problemą išspręsime tik tuomet, jeigu bus teisinės migracijos sistema, mėlynoji kortelė, o ne 28 skirtingos sistemos, kaip yra dabar Europoje. Kaip amerikiečiai turi žalėją kortelę, Mes irgi turime mėlynąją kortelę, bet mėlynoji kortelė Europoje reiškia 29 skirtingas sistemas. Tai yra 29 sistema šalia visų 28 skirtingų sistemų. Ir tik tai Vokietija naudojasi mėlynąją kortelę. Taigi jūs siūlysite paketą dėl teisinės migracijos ir tikimės, kad tai padės įspręsti problemą. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad svarbiausia pamoka, ponė pirmininkė ir mėly kolegos, yra ta, kad taryba Štai ką turi suprasti, negalime žvelgti į krizę kaiminystėje atsainiai, visuomet mokėsime kainą už ją. Konfliktas Šiaurės Afrikoje, konfliktas artimuosiuose rytuose, atrodo, na štai ten kažkur toli, ne Europoje, bet mes už tą krizę kainą sumokėsime ir mes esame įsitikinę ir čia šiame parlamente kad Sirijos karas atrodė ne mūsų karas, ne mūsų problema. Nekartą mes čia kalbėjome apie tai, buvo diskusijos ir buvo sakoma, ne, nereikia čia nieko daryti, nereikia padėti demokratinėms jėgoms. Ir atsirado štai kas. Atsirado vienas dalykas - islamo valstybė ir kitas dalykas - didžiulė pabėgėlių krizė. Taigi aš manau, kad turime kažką daryti. Ir jeigu šių diskusijų išvada yra įvairių nuomonių pakartojimas, tai to nepakanka. Reikia naujos iniciatyvos. Ir aš manau, kad kalbant jungtinių tautų rėmuose reikia užkisti kelią kraujo praleimui Sirijoje, kovoti su terorizmu. Sirija turi būti pabėg, saugi pabėgėliams, kad jie grįž, galėtų grįžti namo. Taigi mano prašymas, kreipimasis į jūs, ponia Morgerinį, ir į pirmininkančią valstybę, mes reikalaujame, kad jūs pareikalautumėte iš mūsų atstovų Junktinių tautų saugumo taryboje, kad būtų pradėta tokia naujoji iniciatyva, kuo galima greičiau, kad būtų užbaigtas konfliktas Sirijoje, nes tai yra vienintelis tvarus sprendimas šiai kriziai. Labai ačiū. Toliau Guoja frakcijos vardu, pane Cimer, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ponas Junkeri. Savo frakcijos vardu taip pat norėčiau išreikšti kuo nuoširdžiausią užuojautą. Labai užjaučiame jūs kaip žmogų, kaip Jean-Claude Junkerį. Galiu jūs tuo patikinti ir manau, kad tokia Europos parlamente nesu vienintelė. Dėl jūsų šiandieninio pasisakymo. Jūs įvertinate ES padėtį, paminėjote pačius svarbiausius klausimus. Dėl migracijos noriu pasidalinti keliomis mintimis. Yra Žinoma, kad Dzeusas pagrobė e, Europą princesę. Ji buvo pirmoji e, Europos migrantė ir būtent ji suteikė pavadinimą visam žemynui. Jūs sakėte, kad e, būtų iliuzija manyti, kad pabėgėlių problemą būtų galima išspręsti artimiausių metų. Taip, jūs teisus, tai būtų iliuzija. Uh, Mes dabar susidūrėme su didžiulė e, problema ir e, su ta problema turėtumėm kovoti taip, kaip ir su klimato kaita. Tai yra didžiulė globali problema ir mes visi kartu turime imtis veiksmų. E, jūsų pasisakymą aš supratau kaip tam tikrą žinę mums visiems, kurie esame šioje salėje, kurie dirba valstybėse narėse. Ir e, tai buvo taip pat žinia ir tiems, kurie laikosi rasistinių naci... E, pozicijų, kurie sako, kad Europa neturi būti atvira pasauliui e, ir kad Europa visų pirma turi rūpintis savais interesais. Tai yra nacionalistinės pozicijos. Mes išnagrinėsime jūsų pasiūlymus. Kai kurie jūsų pasiūlymai, man atrodo, tikrai geri, kai kurie nepakankami, bet tikiuosi, kad mes dar turėsime progų padiskutuoti. Aš pritariu tiems pasiūlymams, kurie susiję su legaliais, legalių migracijos kanalų kūrimu. Taip pat manau, kad reikalinga sąžininga, solidari pozicija ir nereikėtų tokios e, kvotų sistemos, kurioje nebūtų atsižvelgta į natūralius žmonių poreikius, e, pavyzdžiui, šeimų suvienijimą. Taip pat svarbu gyvendinti ir Ženevos konvenciją, kur kalbama apie pabėgėlių teisės, yra būtina ginti toje konvencijoje nustatytus standartus ir jų nereikėtų sušvelninti. Na, o dabar Noriu dar pereiti prie Graikijos klausimo. Mes turime spręsti problemas ir ES viduje. Kalbėdami apie migracijos e, problemas, e, nepamirškime ir Graikijos. Jie irgi plūsta į Graikijos salas. Ar e, tikrai Graikija dabar gali prisimti atsakomybę ir už pabėgėlius? Graikijoje buvo e, sulaužyti daug tabų. Tapo akivaizdu ir tai, kad ES finansų ministrai perėmė Europos valdymą. Europos parlamentas tapo tiesiog žiūrovų vyriausybės į šalį nustumė ir Europos komisija. Turime padaryti tam galą. Tikrai negalime pritarti tam, kad e, valstybių narių vyriausybės gintų tik savo nacionalistinius e, trumparegiškus e, interesus ir tokiu būdu sužlugdytų Europos Sąjungą. Ir dar viena trumpa pastebėlė. Ponas Junkeris kalbėjo trigubai daugiau negu kad jam buvo skirta, tai ir aš dar norėčiau šiek tiek ilgiau pasisakyti. E, pirmininkas Šulcas bando nutraukti kalbėtoją. Taigi, sako ponė Cimer, aš perskaičiau, kokie yra jūsų prioritetai, pasigilinau į juos ir matau, kad ten nėra socialinių prioritetų, o mums tai yra tikrai labai svarbu. Padarykite tam galą mes e, turėtumėm siekti ir socialinių prioritetų. Ačiū. Pone Cimer, tai yra visiškai neprimtina ir jūs taip elgėtės nuolat. Jūs viršite jums skirtą kalbėjimo laiką dviem minutėms. Ir jūs sakote, jeigu panas Junkeris galėjo kalbėti ilgiau, tai ir aš galiu tą patį daryti. Tai neprimtina Jūs nesate Europos parlamento chronometras. Na, dabar žaliųjų frakcijos vardu suteikiu žodį ponui Lamberts. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Junkeri, aš sutinku su jumis sudėt, tokiu sudėtingu laikotarpiu. Iš tiesų reikalinga imtis labai plačių ambicijų Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga, pon, mėly kolegos, yra pagrįsta pagarbo žmogiško rūmo vertybėmis, laisvės, demokratijos, lygybės, teisių, teisinės valstybės principų pagrindų, kalbant ir apie mažumų teisės. Tos vertybės yra bendros valstybėms narėms, narėms visuomenėje, kurioje vyroja pluralizmas, nediskriminacija, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir lygybė tarp vyrų ir moterų. Štai Tokiame kontekste mes šiandien vedame šias diskusijas. Kokia dabar yra padėtis? Auga tik tai skurdas, neužtikrintumas, mažų garantijų darbas Europoje. Taip pat matome fiskalinio karo praaiškų Europoje. Matome pabėgėlių dramą ir kai kurie vyriausybių valstybių vadovai tiesiog dėl to stato tvoras, sienas ir tiesia tvoras. Tai yra nacionalinio egoizmo apraiška. Ir tai veda prie didžiulio pažeminimo. Lisabono sutartyje kalbama apie bendrą sąjungą žmonėms. Reikia, kad tai atsispindėtų ir mūsų dvasioje antrajame straipsnėje, antrasis straipsnis vis dar galiojantis straipsnis. Kalbam apie tai, kad reikia imtis skubos tvarka socialinių, humanitarinių, demokratinių priemonių, kad galėtume reaguoti kartu. Ir aš mastau apie visus piliečius, kurie kasdien bando išgyventi, siekia lygybės, orumo ir pagarbos šioje planetoje, kurioje mes gyvename. Aš galvoju apie tuos mokytojus, kurie moko mūsų vaikus, kurie sutikė priemonės tiems vaikams kurti savo gyvenimą. Aš kalbu apie tai, kad mes turime gyventi harmoniją su savo planeta, su savo gamta, kad mūsų politika turi būti teisinga ir tvari. Aš mastau apie tuos verslininkus, kurie bando surasti tinkamų savo verslui sprendimų. Aš taip pat kalbu apie paslaugas, kurios yra teikiamos mūsų piliečiams. Aš kalbu apie investuotojus, kurie investuoja į atsinaujančius energijos šaltinius, o ne iškastinį kūrą. Taigi mes turime išsaugoti pačius gražiausius žmogaus bruožus ir savybės. Aš mastau apie visus tuos, kurie kovoja su diktatūra, kurie kovoja prieš žmogaus išnaudojimą. Ir jūs, ponė pirmininkė, sakėte, kad reikia skubos tvarkas spręsti šią humanitarnę krizę ir parodyti Europos dvasę. Tai yra mūsų piliečių bendra vertybė. Mūsų piliečiai padeda tiems pabėgėliams, kurie bėga nuo mirties ir destrukcijos. Taigi mes negalime atmesti tokių žmonių. Europa turi parodyti tą pavyzdį savo piliečiams ir Europai. Tai yra solidarumo, atvirumo politika, reaguojant į tuos pokyčius, kurie, kuriuos šiandieną išgyvename. Ir kartu su tais piliečiais, mėly kolegos, ponė Junkeri, mes turime atkurti tą dvasę. Jeigu Europa bijos, ji pralaimės, esant tokiam iššūkiu imigrantų pabėgėlių kriziai. Mes turime prisiminti tai, ką sakė popiežius Pranciškus šioje salėje. Mes turime reaguoti į konflikto šaltinius. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūsų pasiūlymai, pirmieji pasiūlymai pasirodė dar pavasarį. Taip, mums reikalingas nuolatinis perskirstimo mechanizmas Europoje, reikalingi legalūs patekimo į Europą keliai. Tik tokiu būdu mes galėsime užkirsti kelią priekeivių mirtinai veiklai. Ir dar, ponė pirmininkė, mes turime imtis skubių ir ryštingų priemonių ir jūs e, turite pateikti labai konkrečius pasiūlymus. Šis parlamentas e, per 50, 50 dienų e, tik tai posėdžiauja per metus, kai tuo tarpu dažnai yra biurai nenaudojami, ten vis tiek yra naudojama elektros energija, yra naudojami dušai ir panašiai. Kodėl yra taip švaistomi pinigai? Galbūt mes galėsime juos panaudoti visiškai kitais tikslais. Mums pakaktų plenarinės sesijas, bent jau laikinam tokiam laikotarpiui, rengti tik tai Briuselio plenarinėje salėje. Tai labai konkretų specifiniai pasiūlymai, mėly kolegos, kurie leistų mūsų asamblėjai parodyti, kad mes tikrai galime uh, savo žodžius paremti veiksmais ir kad tikrai laikomės solidarumo ir žmogiškojo rumo principų. Labai ačiū. Dabar EFDD frakcijos vardu panas Faraš, prašom. Ačiū, e, gerbiamasis Junkeri. Jūs neteisingai pasakėte, Europos e, bendroji prieglopšio politikoje yra nurodytas taisyklės. Tie, kurie, gali, kurie atvyksta į Europą, gali likti. Ir mes matome, kokios yra pasiekmės. Ir be to Vokietija praėjusią savaitę pasakė, kad beveik kiekvienas gali atvykti. Šiek tiek vėlu e, jau rengia sąrašą, iš kurių migrantai gali pasilikti, iš kurių ne. E, mes paprasčiausiai galime išmesti jų, jie gali paprasčiausiai išmesti savo pasus į viduržėmio jūrą ir sakyti, kad atvyksta iš Sirijos. Ir dauguma, kurie atvyksta, yra ekonominiai migrantai. Be to, matome, kaip ir perspėjau anksčiau, naudojamasi šiuo maršrutu, e, kad į Europą atvyktų džihadistai. Ir mes turėtume susirūpinti savo visuomenės anglaudą, jeigu norime padėti tikriems pabėgėliams, jeigu norime apsaugoti savo visuomenę, jeigu norime sustabdyti E, kriminalinės e, prekybos žmonėmis gaujas, turime padaryti taip, kaip padarė australai. Ir tuomet mes galėtume jau vertinti, kam gali būti suteiktas pabėgėlio statusas, kam ne. E, Jungtinėje karalystėje artėja referendumas. Norėčiau, kad atvyktumėte. Žinau, kad labai daug Didžiosios Britanijos lėšų išleidote, kad mums pasakytumėte, ką mes turime galvoti bet noriu pasakyti, kad jeigu jūs atsisakysite keleto ES reglamentų, tai nemanykite, kad jungtinės karalystė pasikei, pakeis savo nuomonę. Ir mūsų žmonės balsuos už tai, kad išeitume iš ES. E Labai ačiū. Toliau FN frakcijos vardu, panas Filipo. Vienu žodžiu galima apibūdinti tą padėtį sąjungoje. Tai yra krizė, tai yra ekonominė krizė ir pabėgėlių, migrantų krizė. Matome krizę Ukrainoje, Sirijoje, Libane, Libijoje. Ir tai yra to šalis, kurios buvo sunaikintos. Taip matome beprecedentinius nelegalių is islamistų srautus. Tai kelia didelį nerimą Jūs taip pat kalbėjote apie, apie sąjungos padėtį. 60, 160 tūkstančių nelegalų, kurie atvyksta. Dabar jūs kalbate apie kvotas. Jūs elgiatės su jais taip, lyg tai būtų blogi mokiniai. Visiškai nedaromas joks spaudimas naftos monarchijoms artimuosiuose rytuose, kurie irgi turi priimti migrantus. Kalbant apie mūsų žemdirbius, žemės ūkio darbuotojus, jiems neskiriamos lėšos, kaip tarpu nelegaliams imigrantams skiriamos milžiniškos sumos. Taigi tikrai mes nepadedame saviems žmonėms. Mes kalbame tai, kad reikia daugiau Europos uh, Tačiau, kažin, ar tik tai kalbėdami ir spręsdami padarinius mes įspręsime problemą iš esmės. ES gali greitai nugrimsti į istorijos užmarštį, jeigu mes to nedarysime. Kai tuo tarpu tikrai mūsų žmonės turi teisę džiaugtis ir taika, ir demokratija, ir klėstėjimu. Das Wort hat jetzt die fraktionslose Abgeordnete. Labai ačiū. Dabar neprisijungusių vardu pasisakys pane Morvai. Thank you. Ačiū. Patriotai, vienykitės. Pirmiausia, norėčiau parašyti ir pasakyti vengrai e, vienykitės. Dar norėjau parašyti Europos patriotai vienykitės nes žinau, kad Europoje daug patriotų jaučiasi panašiai. Ir galiausiai supratau, kad yra patriotų. Ir ne tik tose šalyse, kuriuose priimami migrantai ir per kurias jie vyksta, bet yra patriotų ir kilmės šalyse, Afrikos šalyse, neturtingose Azijos šalyse. Mes visi turime tą pačią svajonę – gyventi savo tėvinėje, dirbti savo tėviniai, taikoje. Kad mūsų šaknys, mūsų kultūra, mūsų tradicijos gyvuotų, susivieniai ir pradėkime galvoti, mąstyti, dirbti kartu dėl savo bendros, bendro tikslo, kad pasaulis taptų geresnė vieta. Ačiū. Na, dabar tarybos vardu pasisakys ministras Šmit, prašom. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, pone komisijos pirmininkė, mėly komisijos nariai, tarybos vardu aš pirmiausia norėčiau padėkoti pirmininkui Junkeriui už jo pasisakymą, sąjungos padėties pristatymą, už jo labai aiškę dabartinės situacijos analizę ir ES iššūkių analizę, už tai, kad jis viską papasako taip, kaip yra. Bet pirmiausia, norėčiau padėkoti ir už jo pasiūlymus, pasiūlymus, kurie yra labai svarbus, kalbant apie iniciatyvas įvairiose srityse. Jūs esate teisus, ponė pirmininkė. Negalime elgtis taip, lyg niekas nevyksta. Atėjo laikas imtis drąsių, narsių veiksmų, išskirtinių, novatoriškų veiksmų. Mobilizuoti, atėjo laikas mobilizuoti mūsų pajėgumus, gebėjimus ES, mūsų europiečių pajėgumus, kurie sugeba realiai šiuo istoriškai svarbiu momentu imtis veiksmų, kaip mes ėmėmės veiksmų tuo met, kai krito Berlyno sieną ir buvo suvienintas Europos žemynas. Europa susiduria su neįlinio masto krize. Ir tai reikalauja neįlinių pajėgumų veikti, politinių pajėgumų, reikalauja solidarumo, kuris ir yra Europos dvasios dalis. Pirmininkas Junkeris daug kalbėjo apie migracijos ir pabėgė, migrantų pabėgėlių padėtį. Mes išgyvename kritiškai svarbų momentą Europos Sąjungoje. Pastarieji įveikiai tai tik dar kartą įrodė. Tai yra tokio masto įvykiai, kurių net negalėjome numatyti. Tai peržengė mūsų įsivaizdavimo ribas. Ir taip mes turime spręsti problemas turimomis priemonėmis ir taisyklėmis. Ir tikrai negalime kažkaip imtis tik laikinų priemonių Teisingumo vidaus reikalų ministrų tarybos posėdėje Liepos mėnesį pirmininkaujantį valstybė ėmėsi visų pastangų, kad būtų imtasi tam tikrų žingsnių, ypatingai kalbant apie laikinąjį mechanizmą ir išskirtinį mechanizmą dėl pabėgėlių perkelimo. Aš nenorėčiau teikti, kad tas uždavinys buvo lengvas ir aišku, tas uždavinys dar nėra pakankama priemonė. Mes turime žengti dar toliau ir žengti greičiau. Nauji pasiūlymai, kuriuos pristatė pirmininkas Junkeris šiandieną, yra svarbus indėlis šiame procese ir naujame, ir naujame tarybos susitikime, kuris yra numatytas. Reikia elgtis ir veikti skubiai ir suvienyti pajėgas. Negalime skaldytis. Europa yra puikiai pajėgi susitvarkyti su šia krize. Mes kalbėjome apie 0,11 procento visų gyventojų skaič, skaičiaus. Tai nėra milžiniški kiekiai, tačiau mes turime spręsti krizę atsižvelgdami į savo vertybės, nes Europa turi pajėgumų parodyti čia bendrą politinę valią. Pirmkiauti valstybė be atvangos dirbs su visomis valstybėmis narėmis, padarys ir padarė viską, kad vyktų bendradarbiavimas su atitinkamomis institucijomis, su jūsų institucija ir komisija. Taigi mes čia reikalingos visų pastangos. Ir aš prisimenu mūsų diskusijas, kurios uh, skirtos migraci... migrantų ir pabėgėlių klausimui spręsti Europoje. Pone pirmininkė, mes turėjome galimybę pristatyti ir kitus mūsų pirmininkavimo prioritetus, kurie labai puikiai sutampa su tais prioritetais, kuriuos pristatė komisijos pirmininkas. Tiesa, kad mes negalime pamiršti ir nedarbo problemos. Reikia skatinti ekonominį augimą, atsigavimą ir, aišku, yra labai aktuali jaunimo nedarbo problema. Mes turime uh, investicijų planą, kuris dabar turi būti drąsiai ir greitai gyvendinimas. Pirm, gyvenimas, pirmininkas apie tai kalbėjo. Pirmininkantis Luksemburgas. Ir aš žinau, kad mes kartu su komisijos pirmininku kalbame tais pačiais žodžiais. Mes norime sustiprinti socialinį matmenį ES politikos. Labai svarbu kalbėti apie socialinį dempingą, vienodą atlygį už vienodą darbą. Labai svarbu, kad būtų užsaugotas laisvas judėjimas, bet kad jis būtų išsaugotas, reikia sukurti pusiausvyrą tarp socialinių teisių ir ekonominės laisvės. Mes palaikome komisiją, jai aktyvuojant vidaus rinką, ypatingai kalbant apie skaitmeninę rinką. Mes žinome, kad skaitmeninė rinka pramonę paslaugas, ji keis mūsų darbo pobūdį, dėl to mūsų darbo rinka keisis, turės tai didelės įtakos ir kvalifikacijoms, ir kompetencijoms, ir tuo mes irgi turime skubiai užsiimti. Tvaraus vystimosi iššūkiai, kova su klimato kaita. Mes čia irgi turime mobilizuoti savo pastangas artėjant tarptautiniai svarbiai konferencijai. Ir COP21 irgi yra labai svarbus susitikimas, nes ten irgi turi būti priimami svarbus sprendimai. Ir pabėgėlių krizė iš esmės yra ir kitų krizių rezultatas baisių konfliktų mūsų kaiminystėje išdava. Ir kai aš žvelgiu į Europos kaiminystę, mes negalime sakyti, kad tai yra labai stabilus, stabilus kaimynai, kad tai yra, tai yra kaiminystė, kuri kenčia nuo krizių ir konfliktų. Taigi reikalingi tarptautiniai veikėjai, ir tikiuosi čia daug iš Frederikos Morgerini. Ir mes visi turime imtis veiksmų kartu su tarptautinė bendruomenė ir taip pat jungtinių tautų lygmenio. Dėkoju išdėmesi. Labai ačiū, pono Šmit. Dabar EPP frakcijos vardu. E, ponas Royal, prašom. Ačiū. Gerbiami, gerbiamas komisijos pirmininkė, Europos parlamento pirmininkė, tarybos atstovai. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Junkeriui, kuris pasakė, kad Europa yra daugiau negu kad tik projektas. Viskas yra pagrįsta vertybėmis. Pabėgėlių e, krizė e, yra e, galimybė visą tai prisiminti. Nepamirškime istorijos, nepamirškime mūsų vertybių. Mes turime padėti ne vien tik tais žodžiais, bet ir konkrečiais darbais. Ir čia e, valstybės narės turi atlikti savo namų darbus. Tai yra teisingi žodžiai ir noriu už juos padėkoti. Viskas beje turi ir antrą pusę. Reikėtų užtikrinti tinkamą redmisijos veikimą, kovą su nusikalstamomis grupuotėmis. Taip pat, e, kažin ar manoma, įmanoma tikėtis, kad e, atvėrus legalios migracijos kanalus pavyks iš karto išspręsti problemą. Bet yra teisus ir tie, kurie sako, o iš kogi mes viską finansuosime. Kai kas sako, kad pirmą reikia užtikrinti ES piliečių gerovę, užimtumą, tai nėra vien tik tais Graikijos problema, bet uh, Apskritai pagalvokime, koks yra ekonomikos augimas, kokia yra padėtis vidaus rinkoje, reguliavimo srityje, energijos kainų srityje, inovacijų ir mokslių tyrimų skatinimo srityje. Aš tik klausimus uždaviau, man skirta nedaug laiko, bet manau, kad turime spręsti ir šiuos iššūkius ir čia taip pat komisija turi imtis veiksmų. Ačiū. Labai ačiū, ponui Roil. Toliau panas Rodrygės, prašom. Pone Rodrygės. Eh, Pone pirmininkė, jūs eh, pasakėte labai drąsią kalbą apie ES vertybės, apie sąjungą europiečiams ir mes išsakome savo paramą. Taip, ES susiduria su egzistencinė krize ir galiausiai mes privalome paklausti, kokie žmonės esame mes, europiečiai. Ir tokioje krizėje, tokia, tokia krizė gali būti išspręsta tik tai turint realius europinius sprendimus. Taigi tos visos tragedijos, kurias matome palei mūsų sienas, humanitarinė krizė, kuri įgauna, įgauna nesuvokiamą mastą. Visam tam išspręsti reikalinga reali Europos prieglopšio sistema matome vis didesnį migracijos spaudimą palei mūsų sienas. Ir vienintelis įmanomas sprendimas yra reali Europos migracijos darbotvarkė ir stipresnis Europos vystomasis bendradarbiavimas. Matome augančią įtampą darbo rinkose ir vienintelis sprendimas yra, kaip jūs teisingai sakėte, vėlgi realiai grįžti prie visapusiško užimtumo darbo atvarkės Europoje ir investicijų plano, kas yra svarbiausias variklis siekiančio tikslo. Bet ar galime teikti, kad visos valstybės narės turi sąlygas tokiai darbo atvarkiai gyvendinti? Aš taip nemanau. Aš nemanau, todėl kad eurozona kol kas yra susiskaldimų erdvė, tai nėra konvergencijos erdvė. Dėl to jūsų planas dėl e, ekonomikos ir pinigų sąjungos užbaigimo yra labai svarbus. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad mums reikia realių europinių sprendimų. Ir tam mes, parlamentarai, turime atstovauti ne tik mūsų šalių piliečiams, bet Europos piliečiams bendrai. Grazie. Labai ačiū. Na, negaliu dabar leisti pasisakyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą, nes jau vėluojame ir beje prašau visų kalbėtojų neviršyti jiems skirto laiko, nes dar ir po pietų mūsų laukia daug diskusijų. Taigi, skirtingai negu kad praeitie, dabar būsiu tikrai labai griežtas ir atidžiai stebėsiu, kiek laiko kalbate. Toliau kolega Terikabras, vieną minutę, prašom. Žinome, kad pabėgėlių, tų pabėgėlių, kurio įstengia atvykti į Europą, situacija yra dramatiška. Labai reikia ir techninių, ir politinių sprendimų. Kalbėkime atvirai ir sąžiningai. Jūs kalbėjote apie priežastis. Na, o dabar norėčiau pasvarstyti etiškai, dažnai vengiama to. Manoma, kad taryba, komisija ir šis parlamentas turėtų pripažinti, kad kai kurios Europos šalys labai atsakingos už dabartinę situaciją. Ne tik dėl to, kad jos vykdė invaziją į Iraką, bet todėl, kad yra kaltos dėl to, kad nesėmė veiksmų arba ėmėsi jų neveiksmingai, e, konf spręsdamos konfliktus e, vidurinėje Azijoje. Ir reikėtų kalbėti apie moralumą ir teisingumą. Tuomet galėsime geriau suprasti, kokių veiksmų, kokių žingsnių turime imtis. Ačiū pirmininkė. Dėkoju toliau panas Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Komisijos pirmininkas e, Junker šiandien kalbėjo e, apie dabartinę situaciją. Matome, kad pono Tusk vieta yra tuščia. Ko gero, e, daugelis legia nešvari sąžinę. Kalbama apie tai, e, e, kiek finansavimo reikėtų skirti e, privalomai kvotų sistemai, bet nepamirškime praeities. Kokia yra mūsų komercinės, kokias yra mūsų komercinės politikos pasiekmes? Kokia atsakomybė tenka ir didžiuliams Kinijos, Kinijos bei Amerikos koncernams? E, Libija ir e, Jordanas e, Taip pat ir kai kurios mūsų šalių vyriausybės padarė daug, kad destabilizuotų situaciją artimuosiuose rytuose. Ir aš atvirai sakau, Europa yra baili ir veidmainiška. Vietoj to, kad būtų sprendžiamos uh, E, problemos priežastis e, yra tiesiog kalbama. Bet Europa yra vertybių e, bendruomenė, kur reikėtų prisimti atsakomybę ne vien tik tais už migrantus, bet ir už visus. Galiu Jūs patikinti, kad penkių žvaigždučių judėjimas Jūsų nepaliks ramybėje tol, kol nesimsite teisingų veiksmų. Ačiū toliau kolega De Graft. Prašau kalbėti nelgiau negu kad jums skirta, nes kalbėdami per ilgai kenkėte savo kolegoms. Pirmininkė, šiandien pirmininkas Junkeris paskelbė planą dėl 160 tūkstančių pabėgėlių paskirstimo. Tai yra Angelos Merkel, ne Junker planas, nes norima primesti šį planą kitoms narėms. Kur yra demokratija? Manoma, bus neįmanoma susidoroti su tokiu pabėgėlių skaičiumi. Tai nėra vien finansavimo klausimas. Ir Merkel plane rašoma, kad e, reikia padėti jiems, kad ir kas jie būtų pabėgėliai ar prieglopšio prašytojai iš tikrųjų šiandien, šiandieno planas e, nevyksta tinkamai. Norėčiau pasakyti, kad solidarumas su Europos piliečiais yra gyvybiškai svarbus. E, reikia atidžiau stebėti sienas, kad neplauktų į Europos Sąjungą pabėgėliai, kai daug piliečių gyvena skurde. Solbricht, ponė pirmininkė, ponė parlamento pirmininkė. Lenkijos delegacijos EPP frakcijoje vardu norėčiau išreikšti Jums užuojautą. Situacija dinamiškai keičiasi, dėl to Lenkijos delegacijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad esame iš konkrečių šalių. Mes, parlamentarai, ne, ne iš minulio jau kažkur esame, iš konkrečių valstybių. Ir aš labai norėčiau, kad jūs padėkoti jums, kad jūs paminėjote apie tragišką situaciją Ukrainoje ten padėtis visiškai nėra aiški ir nėra žinoma, kas bus toliau. Mes pritarėme jūsų nuomonėj, kad perskirstimas neišspręs problemos, kad reikalingas holistinis požiūris, reikalinga visa priemonių, visas priemonių rinkinys. Ir taip pat Lenkijoje mes suprantame, kad tai yra humanitarinė nelaimė. Ir Lenkijoje mes kalbame apie tai, kad reiktų padidinti mūsų gebėjimus priimti daugiau pabėgėlių tokį pasiūlymą pateikė mūsų premjeras. Bet mes manome, kad reikalinga proceso kontrolė ir už proceso kontrolę turi būti atsakinga ta pati valstybė narė. Dar viena pastaba, ponė pirmininkė. Mes esame iš šalių ir kur puikiai suprantame, kas vyksta ir norime parodyti solidarumo, tačiau neleisime, kad būtumėme šantažuojami finansinėmis priemonėmis, nes tai neduos jokių produktyvių rezultatų. Tai kenkia europiniai dvasiai. Mes pasisakome už pagalbą, tačiau turime kalbėti apie tai, kaip tą būtų galima padaryti geriausiai. La parola all'onorevole Guerrero Salom. Guerrero Salom. Curso politico che hoy inicia... Pone pirmininkė. Kadencijos vidurys. E, taip pat e, praėjo maždaug 10 metų nuo to, kai mūsų ekonomika sulėtėjo, taigi mes praradom dešimtmetį, mes žengėme atgal. Ir šiuo metu mes turime radikaliai peržiūrėti savo politiką, turime pripažinti, kad e, nepasiekėme tikslų, mes negalime išspręsti problemos taupydami ir teikdami prastesnius socialinės politikos pasiūlymus. Mes turime judėti link bendros draudimo sistemos, turime kovoti su fiskaliniu ir socialiniu dempingu, turime judėti link vidutinio atlyginimo. Šimtai tūkstančių žmonių pasaulyje yra viduje perkelti asmenys arba pabėgėliai, bėgantis nuo karo, bėgantis nuo skurdo ir bado. Šiomis dienomis daug žmonių miršta nuo skurdo ir bado, nei kad nuo ginklo. ES turi kalbėti garsiai ir aiškiai. Ji turi pasisakyti e, Stambule pavasarį vyksiančioje konferencijoje. Komisija jau pristatė komunikatą, parlamentas renks savo pranešimą, Europos vadovų taryba patvirtins metų pabaigoje savo išvadas. Tačiau Stambule mus vertins ne dėl to, ką mes parašėme ar ką mes pasakėme, bet dėl to, ką mes nuveikėme savo pačių žemėje. Ar mes pademonstravome solidarumą, ar mes parodėme atsakomybę, ar mes laikėmės savo principų. Stambulė mes negalime prašyti kitų, kad jie imtųsi veiksmų dėl viduje perkeltų asmenų padėties. Ačiū. Lungren. Ačiū. Pone pirmininkė, aš turiu vieną minutę, taigi tikrai nedaug. Norėčiau kalbėti apie padėtį Ukrainoje. Ponas Junkeris taip pat paminėjo Ukrainą savo pasisakymę, kas vyksta, ką daro Rusija Ukrainoje. Pilietinė visuomenė kenčia, yra labai daug žmonių, kuriems yra kilusi grėsmė. Mūsų, kaip išrinktų politikų vaidmuo, yra imtis veiksmų priverstinai. Europos vadovų taryba, Europos parlamentas, Švedijos parlamentas Visose trijose forumuose mes kalbėjome apie diplomatinių pokalbių svarbą. Tačiau yra žmonių, kurie ne visai sąžiningai kalba apie mūsų e, partiją. Kalbama apie Rusiją, kuri turi išeiti iš Krymo. Tai yra, visiškai, tai yra labai svarbu netrukus ateis žiema, Rusija gali imtis naujos taktikos, nutraukti dujų tiekimą ir tai gali turėti baisių pasiekmių Ukrainos žmonėms. Todėl aš ir mano partija palaikome tas priemonės, kurios yra reikalingos šiai krizė išspręsti. Dėkuoju, Atkinson. Ponas Lamasiūras. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijos pirmininkui ir jį pasveikinti su tokia plačia e, plataus užmojo vizija, už padėkoti už lyderystės dvasę, pasidžiaugti kokybišką kalbą, kurios tokia, kokiu pasigendame. Noriu priminti štai, kad e, už žodžių sienos negali slėptis žiauri realybė. E, Europoje trūksta Europos. Mūsų politika netinkamai funkcionuoja. Politika yra e, pavogę nacionalinės valstybės. Reikia, kad e, ab, būtų atsisakyta nacionalinių, grinai nacionalinių pozicijų, jos negali dominuoti e, migracijos klausimais. Nesažininga, kad būtent tokia dvasia vyko pirmasis susitikimas šiais klausimais birželio mėnesį. Atrodo, kad mes e, bandome griebtis priemonių šiandien bei ten, o nemastome apie ilgalaikę strategiją. Tai yra veidmainiavimas. Finansų ministrai šiuo metu svarsto ES biudžeto projektą 2016 ir drauge peržiūri eilutes skirtas prieglopščio E, ir migracijos finansavimui. Mums reikia daugiau Europos ir daugiau sąjungos Europos Sąjungoje. Toliau ponas Videnholzer. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė Junkerį, aš norėčiau padėkoti Jums už sažiningumą, nes būtent dabar yra tinkamiausias laikas išreikšti sažiningumą. Ir dabar kaip tik būtent geriausias laikas įtvirtinti Europą. Ir mes esam patikrinami šiame kontekste. Jeigu mes, jums nepavyks, jeigu jums nepavyks parodyti e, daugiau solidarumo, mes pralaimėsime. Bet kita vertus, jeigu pavyks parodyti, tada mes laimėsime. Taigi, jūs kalbėjote apie artimuosius rytus ir jūs kalbėjote sąžiningai. Bet sąžininkai kalbėti neužtenka, mums reikia daugiau finansavimo, reikia geresnio bendradarbiavimo ir nepakanka taip pat to, kad uh, būtų kreipiamas dėmesys didžiausias į kryžinius regionus. Nes e, e, mes žinome, kad dabar apie 10 tūkstančių žmonių per Balkanus patenka į Europos Sąjungą. Ir tiem žmonėms, pavyzdžiui, jeigu pradės lyti Balkanų kalnuose, tai e, tikrai bus labai blogai. Aš manau, mes turėtume padėti toms valstybėms, per kurias eina tie pagrindiniai migrantų maršrutai, pavyzdžiui, Serbijai. Il danke tiene la palabra el señor González Pons. Liau žodis ponui González Pons. Pone, pone Junkeri, norėčiau pateikti pavyzdį. Daugiau nei 4 milijonai žmonių Ispanijoje neturi darbo. Nežiūrinti tai, mes e, pritarsime komisijos šiandien pateiktam pasiūlymui solidarumo, e, dosnumo ir humaniškumo vardan, nes manome, kad me, mums europiečiams tenka etinė pareiga pagelbėti visiems, kurie bėga nuo karo. Kaip sakėte, ponė Junkeri, svarbu nepamiršti mūsų pačių pilietinių karų ir kiek žmonių e, bėgo iš šio žemino per, po dviejų pasaulinių karų. Žinoma, mums reikia e, išorės taikos politikos, bendros išorės taikos politikos, taip pat reikia politikos puoselėjančios toleranciją ir sambuvį. Mums reikia taip pat ir tokios šengeno sutarties, kuri egzistuotų mūsų protuose kuri sulaužytų širdise egzistuojančias sienas. Daugelį e, laikraščių pasirodė e, nuskendusio berniuko išlauto Turkijos krantus nuotrauką. Tačiau atrodo, kad bus dar tūkstančiai tokių. Sirij, ne tik Sirijoje vyksta karas mūsų kaiminystėje. Pabėgėliai čia plūs ir dėl klimato kaitos, dėl alkio, lygų Kalbame ir apie tai, kad tuos žmonės reikia priimti ES. Tai nebus paprasta. Šis procesas bus ilgas ir tikrai nebus paprastas. Tai mums tenkantis iššūkis, kuri, kurio, kurį priminėsime kitus kelis metus. Kalbame ne apie skaičius, ne apie tai kiek, bet apie tai kada. Kada tarptautinė bendryje nutrauks tą karą. Nes kol karas vyksta, uh, nepakaks kvotų, kad išspręstume visas problemas. Toliau žodis poniai Permanžu Pereš. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė. Aš norėčiau Jums pareikšti savo užuojautą, kaip ir kiti. Norėčiau padėkoti Jums už šiandienos pasakytą kalbą, kuri ne tik sugrįžta prie bendrijų darbo metodo, bet primena Europos vertybės ir solidarumą, be kurio niekas neįmanoma. Solidarumą, kuris yra ES pamatas, eurozonos pamatas ir tai politinės šeimos, e, kuriai aš priklausau, vertybė ir tai aktualu kalbant apie darbuotvarkę, kurią šiandien pristatėte. Ir būtent šią dvasę noriu padėkoti Europos komisijai už tai, kad ji padėjo pasipriešinti Greks, Graikijos išėjimui iš ES. Tai būtų Europos solidarumo audinio išardimas. Bet kaip jūs ir sakėte, ši krizė nepasibaigė. Reikia drąsos, kad imtumėmės įsiskolinimo klausimo, nes kaip visi besidomintis tuo klausimu žino, ta skola yra ne, nenusaiki, nepalaikoma. Jūs ryštingai kalbėjote apie ekonominės valdysenos pažangą, apie tai, kad mums reikia tokios valdysenos, kuri mums leistų atremti visus iššūkius, taip pat ir pabėgėlių iššūkius, su kuria susiduria valstybės narės. Ir, ponė pirmininkė, uh, Nepamirškite, ne, nemojuokite vien botagu, nepamirškite ir riestainio. Reikia numatyti biudžete gebėjimus perskirstyti išteklius eurozonoje ir euro, šis parlamentas nori siekti pažangos šioje srityje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Norevali Gardinį. Pane Gardinį. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau dar kartą pakartoti kad mes didžiuojamės, kad e, rėmėme jūs kaip komisijos pirmininką. Kai girdime jūs kalbant, tada mes galime susitapatinti su jumis. Mes galvojame tą patį apie Europą, apie tą pačią vieningą Europą ir mes norime, kad jūsų kalba, kuri buvo tikrai puikia ir įtikinanti, tikrai humaniška kalba, atvira kalba ir draugiška kalba, kad ši kalba a, a, nebūtų gyveninta tik tai iš dalies. Mes norime, kad ji būtų gyveninta visa. Mes a, turime solidariai reaguoti ir vienu metu. Mes turėtume pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kurias mes a, turime, tai vidutinio laikotarpio, ilgalaikio laikotarpio priemonėmis, kad ši dramatiška situacija būtų pataisyta, nes mes susidurime su daugybė humanitarinių iššūkių. Ir mes savo frakcijoje ir kaip Forza Italija atstovai nuolat stengiamės sukurti bendrą struktūrą, kuri padėtų mums išspręsti šią problemą. Nes mes norime, kad jūsų pranešimas būtų įgyvendintas. Nereikia tikėtis kažkokių neįmanomų dalykų arba kliautis iliuzijomis. Mes turime realiai ir racionaliai veikti, kad išvengtume vėlesnių tragedijų. Aš linkiu Jums tolesnio tinkamo darbo. Pone Toja. Ačiū, e, ponė pirmininkė Junkerė. Jūs pasakėte, kad Europos e, Sąjunga dabar išgyvena um, nenormalią situaciją ir mums dabar reikia rimtos lyderystės. Mums reikia lyderio, kuris e, prisimtų atsakomybę ir kuris būtų įrašytas į ateities istorijos vadovėlius. Taigi būtent mums reikia tam tikros lyderystės, kad galėtume iš, išgelbėti Europą, išspręsti dabartinės problemas, kad už, galėtume atkurti stabilumą ir išvengti tolesnių tra, tragedijų. Ir kad galėtume, žinoma, sustabdyti šitą masinę migraciją. Ir mes kartu galime tapti tais lyderiais, kad galėtume nugalėti savo nacionalinius interesus ir veikti bendrai. Nes dėja, šiuo metu matome, kad nacionaliniai interesai nusveria. Ir tik e, pas, e, pastaruosius metus mes pastebėjome, kad tik tai bendra veikla mus gali suvienyti ir gali padėti pasiekti geresnių rezultatų. Mes manome, kad būtų drąsu ir tinkama imtis tokių priemonių, kurias jūs paminėjote. Jūs pasakėte, kad Europa anksčiau kalbėjo, anksčiau e, veikė per vėlai, o dabar su to turi būti baigta. Ponės Pirakis. Ačiū. Dabar ši žiema prasidės e, žlugus dviems iliuzijoms. Mes matome, kad e, Dublino 2 reglamentas yra nebeveiksnus Mes matome, kad e, Graikija ir Italija vis dar yra siaubingoje padėtyje, nes jas užplūdo per didelis migrantų skaičius. Ir mes taip pat a, turime pasistengti, kad a, e, šitie pabėgėliai būtų paskirstyti privalomų mechanizmų po visas valstybės narės. Mes matome, kad, kad Italija ir Graikija dabar turi priimti daugybę migrantų Graikijos salose, Lesbo saloje, Koso saloje yra šimtai tūkstančių pabėgėlių. Šeimos turi priimti tuos žmonės. E, žinoma, priimančios valstybės narės, kurias bus paskirstytos šitos pabėgėlių kvotos, e, turi būti tinkamai pasiruošusios. Bet e, tai nereiškia, kad dabar populistai turėtų kelti galvą ir sakyti, kad ne, mes nepriimsime šių pabėgėlių, nes esame nepasiruošę. Mes turime užtikrinti tam, tik, tam tikrą stabilumą e, ir, e, žinoma, ekonominį tvarumą tose valstybėse narise, kurios priima tos pabėgėlius. Mes jau nebegrįšime į pradinę padėtę. Mes turime priimti tos pabėgėlius. E, mes turime su ES pagalba imtis priemonių ir, ir įveikti problemas kaip Airija, Ispanija ir kitos valstybės prašau laikytis nustatyto laiko. Jeigu jūs kalbėsite per ilgai, tai jums atimsiu iš jūsų mikrofoną. Pane Garcija Peres. Vieną minutę. Mes e, perskaitėme 2015 metų laikraščio antraštės e, apie 500 tūkstančių pabėgėlių dabar plūstelėjo Italija. Iš tikrųjų, Italija negali sutalpinti tiek žmonių. Mums reikia rasti kažkokį kitą sprendimą, kad galėtume išspręsti per ateinančius metus šią migrantų krizę. E, siekiant įvertinti dabartinę situaciją, reikia imtis iš pagrindo spręsti šią problemą. Europa negali išspręsti šios krizės. Mes negalime surasti pabėgėliams naujų darbo vietų, jeigu mes neskatinsime investicijų ir ekonomikos atsigavimo. Taigi, Aš galiu pritarti Junkerio planui, tačiau e, yra dar kita, kitas aspektas, kurgi yra socialinė Europa, kurgi yra kova už lygybę, kurgi yra e, iniciatyvos, kurios skatina e, užtikrinti minimalų pragyvenimą. Kurgi yra iniciatyvos skatinančios vyrų ir moterų lygybę, kad socialinis dempingas būtų, būtų įveiktas. Pone Junkeri, laikas eina, Europa negali laukti. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ponas Karas. E, pone pirmininkė, ponios ir ponai. Jūs, mane Junkeriai, investavote labai daug į pasąmonės kūrimą. Tai būtent jūs iškeliate klausimus, e, kur mes esame, kur mes einame. Tai iš tikrųjų svarbus klausimai. E, Europos sąjunga, tai yra Europos politinė programa, tai Europos politinis projektas. O dabar mes matome, kad yra pirmiausia akcentuojamas nacionalinis egoizmas ir bejėgiškumas, nenorėjimas veikti. Tai yra mūsų pagrindinės problemos. Taigi, taigi čia yra tik tai mūsų problema. Jeigu mes susimastysime ir pasistengsime, tai mes įveiksime visas problemas. Iš daugelio valstybių ateina daugybė signalų, kurie mus padrasina. Tai būtent pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos organizacijos ir apskaitai bendruomenės dalyvauja sprendžiant šią problemą, priimant pabėgėlius. Graikija, e, Vengrija susiduria su tinkomis problemomis, su faktinėmis, realiomis problemomis. Ir dabar mes turime būtent bendrai imtis mūsų e, užsienio ir saugumo problemomis, e, politiką, kad uh, galėtume jas įgyveninti tikrai. Ponas e, Niedermilleris. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Pokyčiai visuomet buvo Europos varomoji jėga. Ši pabėgėlių krizė sukūrė e, tokią situaciją, kad mes turime keistis, tokiu atveju mes pasikeisime, įveiksime krizę ir sustiprėsime, arba mes atsisakome pagrindinių principų, pagrindinių vertybių ir paminame ateitį. Mes nebegalime to toleruoti. Kompromisai yra prasti, taisyklės yra pasenusios, lyderiai nėra tokie geri kaip kalba. Mes negalime toleruoti to, kad pabėgėliai miega prie greitkelių, geležinkelius e, stotyse, kad jie tampa kontrabandininkų aukomis. Mes turime imtis naujos iniciatyvos, turime imtis naujų veiksmų, tačiau tai yra tik pradžia. Mūsų laukia didelė atsakomybė, mes neturime laiko laukti. Turime prašyti didesnio solidarumo Europoje. Mes turime pademonstruoti solidarumą pabėgėliams. ES tuo ir yra pagrista. Ačiū. Ponas Randželis. komisija įmasi imigracijos krizės klausimo. Tai e, palanku tiems iš mūsų, kurie nori daugiau Euro Europos, nes šioje srityje, kaip ir kitose srityse, mums reikia daugiau Europos, o ne mažiau Europos. Ir būtent dėl tos priežasties norėčiau kalbėti apie ekonomiką. Šis klausimas, ši problema yra aktuali Ispanijai, Graikijai, Airijai, Portugalijai. Mes e, darėme, mes dėjome didžiulės nežmoniškas pastangas Ispanijoje, Airijoje ir Portu Portugalijoje, kad atsidurtume geresnėje situacijoje. Ir nor, turiu konkretų klausimą mūsų premjero vizija e, Europos atžvilgių apima mechanizmą, kuris turėtų būti patvirtintas tam, kad galėtume pagelbėti e, neturintiems darbo. Ačiū. Passiamo al caso de AI, potrò dare. Perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Turime labai labai mažai laiko, taigi tik vieną minutę skirsiu kiekvienam kalbė, kalbančiam. Ponas Kristaus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos pirmininkui Junkeriui už jo teigiamą vaidmenį ir jo entuzijazmą, stengiantis išspręsti Graikijos problemą. Aš norėčiau e, pasakyti, kad iš tiesų Graikijoje dabar vyksta įspūdingi politiniai pokyčiai. Syriza dabar dalyvauja rinkimuose ir naujoje demokratija. Tai mano partija a, taip pat pareiškė norą bendradarbiauti su kitomis partijomis. Taigi politika toliau tęsiasi Graikijoje, bet ekonominė krizė dar neįveikta. Bet dabartiniai pokyčiai rodo, kad mes galime įveikti krizę. Ir todėl norėčiau padėkoti a, ponui Junkeriui už jų pagalbą, taip pat komisijai norėčiau padėkoti e, už jų pagalbą. Pirmiausia, e, e, atliekant reformas atinkamos srityse, taip būtent mažų vidutinių įmonių apmokestinimo srityje, transporto srities apmokestinimo klausimus sprendžiant. Aš manau, kad mes galime išspręsti šią krizę. Panas Blanko. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šiuose diskusijose reikia kalbėti apie tam tikrus krizę patiriančius sektorius. Aš turiu omenyje ūkininkus, aš kalbu apie pieno gamintojus. Yra šimtai ūkių, kuriems reikia sprendimo. Tokį sprendimą komisija turi priimti nedelsdama. dama komisija turi nustatyti minimales intervencinės kainas. Jeigu to nepadarysime, pieno sektorius ir tūkstančiai e, ūkių Europoje, taip pat ir mano regione, tiesiog dinks. Labai svarbu išklausyti ūkininkų balsą. Jie dabar išėjo į mūsų gatves, mes turime jiems atsakyti ir tą turime padaryti nedelsdami. Turime jiems pateikti sąžiningą atsakymą. Europos komisija turi imtis veiksmų, uh, Nedelsdama reikia numatyti minimales intervencinės arba supirkimo kainas tam, kad būtų atstatytas balansas rinkoje. Ačiū, aš išklausiau e, pono Junkerio. Ir e, iš tiesų e, mūsų vyriausybė turėtų pavydėti jums ryštą. Ir kągi mes išgirdome 30 mm, milijardų eurų bus skirta Graikijai, toks pagalbos paketas, tačiau šitie 30 milijardų eurų tai yra lėšos, kurie taip kurios ir taip priklauso Graikijai, jos yra teikiamos per struktūrinius fondus iki 2020 metų. Taip pat mes e, girdėjome, kad e, jung, ponas Junkeris e, kaip ciniškas e, kredi, Europos kreditorių atstovas pasakė tokių dalykų, kurie mums yra nepriimtini. Taigi, ponė Junkerė, iš tiesų jūs neturėtumėt veikti kaip neokolonialinis Europos atstovas, turėtumėt imtis savo tiesioginio darbo. Iš tiesų, jūsų grasinimai pas mus mūsų neveikia, mūsų neišgazdins. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, prieš metus mes balsavome už Jūs. Aš džiaugiuosi Jūsų šiandien išsakyta, išsakytais žodžiais. Savo kalboje Jūs kalbėjote apie tuos klausimus, kurie yra svarbus Europai. Jūs kalbate apie tai, kad mes esame savanaudžiai, sakome labai daug pasiteisinančių žodžių, mes susidurėme su pabėgėlių krize, iš tiesų krize gilėja piliečiams reikia vadovų, o ne pasiteisinimų. Galime pažiūrėti į nacionalizmo situaciją valstybėse narėse. Mes turime prisimti atsakomybę, nes priešingų atveju mes papulsime į užburtą ratą, susidursime su populizmu, o tai nieko nepakeis. Pažiūrėkime, kokia padėtis Vengrijoje, Junknėje karalystėje. Mes turime prisimti atsakomybę ir tikrai, kai jums reikės, galite mumis pasikliauti. Ačiū. Ačiū. Žodis teikiamas ponė Forencijai. Pirmininkė. Manau, kad šį rytą vyksta istorinės svarbos diskusijos. Noriu pakartoti, kad mes negalime leisti e, debatams, debatus užgošti veidmainiavimui kalbame apie pabėgėlius ir ekonominius migrantus, tačiau tas e, e, atskirimas yra dirbtinis. Mums tenka atsakomybė gelbėti gyvybės, gelbėti žmonės, kurie bėga iš šalių, kuriuose siaučia karas ir alkis, kuriuose padėtis yra nestabili. Žinoma, žmonės kalba apie susidariusią krizę, būtent dėl to, apie kad apie tai jie skaito žiniasklaidoje. Tačiau ES politikoje reikia struktūrinių pokyčių. Reikia e, prieglopsčio sistemos reformos, reikia sukurti teisėtus kelius patekti į Europos Sąjungą. Ir tokie e, teiginiai, kaip, kaip pavyzdžiui, padėkite žmonėms vietoje, mūsų šalise yra absurdiški. Toliau, ponia Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos pirmininkė, aš, aš turiu pripažinti, kad iš tiesų didžioji jūsų kalbos dalis mane nustebino. Iš tikrųjų, ne ta vieta, kur apie TTIP kalbėjote, iš tikrųjų TTIP nebus sustabdytas, tai mane nenustebino. Bet jūs pareiškite šį beitą apie pabėgėlius, apie susidūrimą su jais. Tai iš tikrųjų jūsų kalbos dalis, kuri yra verta pagarbos, nes situacija yra rimta. Pirmiausia, todėl rimta, kad ji yra nenormali. Ir mes turime dabar bendradarbiauti labiau, o ne mažiau. O tai reiškia, kad mes turime turėti tam tikras finansinės arba kitas priemonės, kad galėtume padėti tiems pabėgėliams. Jo situacija dar ir todėl rimta, kad pabėgėliai, prieglobšio prašytojai nuo pat pirmos dienos, kai tik jie patenka į mūsų, į mūsų ES, jie turi teisę dirbti. Aš nemanau, kad tokia tvarka dabar egzistuoja, bet aš tikiuosi, kad jūsų patarimų pasinaudos valstybių narių vyriausybės. Mes matome, kad jūs imatės ištingų veiksmų, bet jums trukdo taryba, kuri yra tarsi stabdis e, būtent visų vyriausybių vardu. Ar bet aš tikiuosi, kad šitas pasipriešinimas bus įveiktas. Ačiū, ponė Lunačiak. O dabar baigiame diskusijas ir suteiksiu žodį dar ponai komisijos pirmininkui. Ačiū. E, Pone pirmininkė, aš tiek ilgai kalbėjau. Kad, e, kad dabar norėčiau atsiliepti jūsų prašymą kalbėti trumpiau. Ar man tai pavyks, ar ne? Pažiūrėsime. Ir e, komisijos pirmininkas gali būti nutrauktas parlamento pirmininko. Aš paklusiu jūsų nurodymams. Aš e, o, pasakysiu du ar tris sakinius, gal keturis ir penkis sakinius, kad neužtešiu daugiau, daugiau diskusijų. Aš norėčiau tik tai pasakyti, kad tiesa, kad, e, kad čia e, dalyvauja pirmininkaujantį valstybę narė, tai būtent Luksemburgo e, atstovai, e, būtent atsakingas ministras, už, e, atsakingas už migraciją ir pabėgėlius Ir būtent tai yra tinkamiausias žmogus ir dėkoju jam, kad jisai atvyko pas mus. Dabar dėl gynybos tų klausimų. Iš, iš tiesų labai negerai kritikuoti pona vadovo tarybos pirmininką Tuską dėl tokių klausimų, kurie iš esmės yra kompetencijoje, bet jisai negali apsiginti. Ir sustarimuose tarp komisijos e, bei parlamento ir pono Tusko yra kaip tik ir pasidalyta ši kompetencija. Ir kai kuriais atvejais, e, sakykime, situacija sprendžiama mūsų bendromis pajėgomis, ne tik tai vienam žmogui ar vienai institucijai turėtų būti suverčiama visa atsakomybė. Todėl žymiai svarbiau, kad ponas Tuskas yra dabar Turkijoje, o ne šiuose diskusijose. Ir Europos parlamente. Aš esu visiškai įstikinęs, kad ponas Tuskas dabar atlieka tinkamesnį darbą. Ir nereikia jam priekaištauti, kad jis pas mus netvyko. Taigi, aš manau, kad ponas Tuskas yra išreiškėsi savo nuomonę, jisai pasitarėsi su manimis prieš šį pranešimą ir manau, kad kritika jo atžvilgiu tikrai yra nepateisinama. Euh, puisque certains euh, ont évoqué ce, ce problème. Buvo iškeltos kai kurios problemos. Norėčiau dar kartą pristatyti e, komisijos pasiūlymo pamatinės nuostatas e, pagalba Graikijai yra susijusi su faktu, kad nebuvo e, kad negal, nebuvo gebėjimų įsisavinti skirtą pagalbą. Taigi, dirbant e, komisijos nariui Dombrovskui, mes bandėme mobilizuoti visus administracinius išteklius ir žmogus išteklius komisijoje, kad padėtume Graikijai per trumpą laiką ir kad imtumėmės visų administracinių reikalingų priemonių, kad padėtume Graikijai padaryti tai, ką ji privalėjo padaryti prieš daug metų, daugelį metų ir ko ji dar nepadarė pastaraisiais mėnesiais. Aš e, priimu kritiką Graikijos atveju. Aš nesakau, kad e, programa, pagalbos programa, dėl kurios sudėrėti yra kažkoks tai geras, puikus rezultatas, bet tai. Bet kuomet pirmą kartą atėjau į parlamentą, mes parengėme e, Graikijai skirtos programos e, socialinę e, analizę. Žinoma, jūs turite pagrindo kritikuoti komisiją e, dėl to, ka, ką mes turime padėti, bet reikėjo elgtis politiškai. Pamastykite, ar iš tikrųjų didesnis PVM taikomas restoranuose, e, mytybos e, įstaigose yra politinis klausimas ar nepolitinis klausimas. Turėtumėte tai suvokti ir žinoti, nes kai ko jūs nesakote. E, Europos komisijos pirmininkas bandė vadovaudamasis logiką ir sveikų protų e, koreguoti tuos pasiūlymus. Ir komisijos vardu aš pateikiau tuos pasiūlymus. Pateikiau pasiūlymą sąžiningai ir teisingai taikyti priemonės laivų statyklų sektoriuje Aš esu konservatorius, krikščionis demokratas ir tikrai nustebau sužinojęs, supratęs, kad man, kuomet man teko e, pasipriešinti kai kurioms priemonėms, kurios, kurių norėjo imtis Graikijos vyriausybė. Aš sakiau, kad reikia e, apmokestinti turtingus graikus, o ne skurstančius. Ne, tai tos diskusijos vyko ne su ponu Cipru. E, galbūt klausėtės vieno ar nebūtinai klausėtės ar išgirdote kitą, bet aš dabar ilgai ir išsamei nekalbėsiu apie Graikijos valstybę, nes kitaip sakysite, kad aš pradėjau kištis į vidaus politiką, į Graikijos vidaus politiką. Tačiau tikrai džiaugiuosi tais maloniais žodžiais, e, kuriais ponas Cipras kreipėsi į mane, kuriuos aš perskaičiu apie save mm, žiniasklaidoje pastarosiamis dienomis. Bet manau, jei, komisija, jei komisijos ten nebūtų buvę, tai Graikijos paramos programa patvirtinta būtų buvusi kitokia ir rezultatai būtų kitokie. Mes manome, kad ta programa, kuri buvo patvirtinta, buvo tikrai subalansuota, kurioje yra daugybė aktualių dalykų. Ir norėčiau padėkoti ir kitoms valstybėms - Airijai, Portugalijai, Ispanijai. Visos tos šalis parodė, kad įgyvendindamos tos, tas priemonės jos įrodė mano e, teiginio teisingumą, kad būtent įgyvendindami reformas galime pasiekti rezultatų. Dėl tai taip aš girdėjau, kas buvo pasakyta, aš esu ne, nesu naivus. Sąlygos, kuriomis sudaromi laisvos prekybos sustarimai, jie priklauso ne tik nuo komisijos, bet ir nuo valstybių narių ir nuo dėrybų, kurios dabar ir organizuojamos E, bet iš karto pasakyti, kad mums nereikia to sustarimo, taip, taip e, negalima. Mes, mes turime sąžininkai dėrėtis ir siekti savo tikslų, tačiau mums reikia šio sustarimo, tai jau TTIP sustarimo. Būtent tomis sąlygomis, e, kurios, kurios atitinka Europos, Europos dvasę. O dabar dėl žemės ūkio norėjau keli žodžius pasakyti. Aš negalėjau to pasakyti per pranešimą, bet kažkaip buvo uh, iškeltas toks klausimas. Aš jaučiuosi labai artimas Europos Sąjungos ūkininkams. Pirmiausia, todėl, kad, e, kad aš e, buvau miesto pirmininkas ir, ir, ir finansų ministras a, savo šalyje ir aš gyniau bendrą žemės ūkio politiką. A, būtent a, e, gyniau ūkininkus, vy, a, vyno gamintojus. Ir aš norėčiau pasakyti, kad be žemės ūkio mes negalime gyventi. Mes neišgyvensime be to ir mes negalime palikti jų dabar likimo valiai. Šių žmonių. Ir dabar kaip dabartinė pieno krizė, tai, tai tikrai krizė, kuri kelia grėsmę e, ūkininkų egzistencijai. Todėl mes turime kuo greičiau įveikti šią krizę. Mes pirmosius pasiūlymus jau pateikėme ir dabar išklausysime tarybos ir parlamento, kad galėtume teikti kitus pasiūlymus. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė, už dėmesį, kurį man taip ilgai skyrė Europos parlamentas. Ačiū, ponia Junkeri, už jūsų paaiškinimus. Dabar perėsime prie kito darbotvarkės punkto.